Guten Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Dear colleagues. Labas rytas visiems, gerbiami kolegos. Ar esate pasirengę? Jeigu taip, tai pradėkime darbus. Hm? Ja, mit der Vormann. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. DFC Stab. Labas rytas, ponios ir ponai. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į pirmąjį naujais metais posėdį. Pasinaudodamas progą norėčiau palinkėti jums geriausios kloties, sveikatos, gražių, naujųjų 2012 metų. Tikiuosi, kad ir toliau puikiai dirbsime komitete. Mūsų laukia keletas svarbių projektų kuriuos jau pradėjome, pradėsime ir naujus. Aš tikiuosi, kad neturėsime šiais metais mažiau darbo bent jau tiek pat, o gal net ir daugiau negu anksčiau. Pirmininko pranešimai. Pirmas, antrasis darbo tvarkės punktai. Jūs tikriausiai žinote, kad e, sukeista yra kai kurių punktų svarstymo tvarka. Sekretariatas apie tai jūs informavo. Šeštasis punktas bus svarstamas po trečiojo ir prieš ketvirtą. Būtų galbūt e, tokia seka, jeigu po trečio, tai prieš ketvirtą. Ir jeigu niekas neprieštrauja, laikome, kad patvirtintas šis pakeitimas, dar šiek tiek informacijos jums. Pirmiausiai pasakysiu, kad šalia manęs sėdintis ponas Bayer eh, nuo šių metų pradžios dirba kaip naujas įtrė eh, sekretoriato skiriaus vadovas. Norėčiau pasveikinti jį, palinkėti sėkmės. Jūsų laukia daug darbų ir tikiuosi pasieksite neblogų rezultatų. Ir daugiau atsiras aiškumo sekretorijate dėl e, reikalų tvarkymo, dėl vadovybės. Aš jau per kalėdinį vakarėlį padėkojau ankstesniam sekretoriato vadovui Rinse Van Arum, bet dar kartą jam dėkoju, jisai prisijungė prie mūsų darbų netokiau lengvų laikotarpių ir atliko visus būtinus darbus, net ir tuos, e, už kuriuos nebūtinai buvo atsakingas. Jisai sudėtingų laikotarpių labai puikiai dirbo ir manau, kad visi galime jam padėkoti ir palinkėti sėkmės. Dėkui už visus darbus ir už tai, kad buvote patikimas kolega. Taip pat norėčiau pasveikinti Rupertą Vilkinsoną, kuris e, dirba mūsų sekretorijate. Jis yra naujas darbuotojas, sėdi salės priekyje, man iš kairės, jums iš dešinės. Labai nuoširdžiai linkiu Jums sėkmės. Taip pat e, kreipiuosi į Zikvidą Braerį, e, kuris palieka mūsų sekretariatą. Matome, kad keičiasi darbuotojai sekretorijate. E, daug kas atvyksta, daug kas išvyksta, ratas sukasi, kai kas pradeda uh, pareigas, kai kas e, išeina. E, ir aš taip pat sieksiu deramai dirbti. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie dirbo, kurie prisijungs prie mūsų. Dar kartą dėkuoju Zikfridui Brairiui taip pat. Galbūt Dar galėčiau pasakyti, kad parlamento vadovai sako, jog turime e, dirbti veiksmingiau, reikia naudotis vertėjais, kur kas veiksmingiau. Mes e, taip sieksime ir daryti, rengsime posėdžius pir, nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, ne tik taip vadinamais piko laikotarpiais, kad galėtume kaip galima geriau išnaudoti vertėjų išteklius E, sakoma, kad reikia. E, dabar mes bandydavome suspausti savo darbus į dvi dienas, nors dažnai mums reikia ir trijų dienų. Reikia kartais labai spausti darbo tvarkę, kad galėtume viską padaryti. E, su E, pradėjus pirmininkauti Daniją, mes kalbėjome trumpai apie tai, kas imsis kokių reikalų, kokią laikysimės požiūrio. Danija, kaip pirmininkaujantį šalis, norėtų e, imtis dirigento lasdelės, daugiau e, pasiekti energijos taupimo srityje, kitose darbuose. Mes jau apie tuos e, dalykus kalbėjome ir atrodo susitarsime dėl Eliza, žinome, kad e, taryboje blokuojama e, pasiūlymai. Tai nėra labai koks nors e, trivialus dalykas. Politinė prasme jis svarbus. Mes e, turime dirbti toliau, negalime visko palikti taip, kaip yra. Tai gal tiek įžangai. Dabar pereikime prie pirmojo svarstytino klausimo. Iki 10 valandos turime maždaug 50 minučių, taigi bandykime viską aptarti. Sutarėme, kad dėl e, taupos energijos vartojimo vyks diskusija. Dėl šio klausimo taip pat labai svarbu bus žodį suteikti ir komisijai, nes praeitą kartą nesuteikėme jiems žodžio ir būtų labai svarbu uh, Mm, pasikeisti veiksmingai nuomonėmis tarp skirtingų institucijų šiuo klausimu. Galbūt aš ir suteiksiu žodį pirmai komisijai, o paskui galėsime aptarti dar e, neišspręstus klausimus, kur yra nemažai, bent jau galvoti apie tai, ka, apie tai kad tai yra prioritetas tie neišspręsti klausimai. Taigi kviečiu pasisakyti komisijos atstovę. Jūs girdėjote apie uh, tai, ką mes svarstėme praeitą kartą, žinote, kokios diskusijos vyksta dabar ir galbūt pristatytumėte savo požiūrį apie tai, ką komisija mano šio klausimu, ponia Donelė, žodis jums. Ačiū pirmininkė, noriu visiems palinkėti gerų naujų metų, sėkmingų naujų metų. Man atrodo, energijos vartojimo efektyvumo kontekste galima optimistiškai sakyti, kad tai bus sėkmingi nauji metai, pakankamai greitai tos sėkmės sulauksime. Uh, energijos vartojimo efektyvumo pasiūlymas, mūsų manimų, yra vienas iš svarbiausių prioritetų ir dabar yra svarstomas pagal darbo atvarkę, taigi džiaugiamės, kad komitetas ir visas parlamentas ryštingai imasi iš šio klausimo ir nori, kad kai galima greičiau viskas būtų baigta, jau Danijai pirmininkaujant, galbūt bus palankus vėjai atsinaujinantis vėjai leis mums užbaigti darbą šiuo klausimu Danijai pirmininkaujant. Mes labai stengsimės padėti jums kiek įmanoma greičiau tai padaryti. Pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, gal tik pasinaudosiu šią progą ir sutelksiu dėmesį į 3-4 pagrindinius šio pasiūlymo elementus. Visų pirma, penktas straipsnis viešieji pirkimai. Yra tam tikrų pasiūlymų, kad energijos vartojimo uh, pasiūlymo turinys dėl, e, vartoj, e, dėl e, viešųjų pirkimų galbūt ne visiškai atitinka tai, ką pasiūlė komisija gruodžio mėnesį dėl viešųjų pirkimų ir dirbame su vidaus rinkos komitetu su kolegomis stengiamės užtikrinti, kad viskas nuosekliai dėrėtų ir kad uh, viešųjų pirkimų kontekste būtų galima atsižvelgti išlaidas per visą gyvavimo ciklą, kad mm, energijos vartojimo efektyvumas būtų užtikrintas visoje ES, taip pat ir elektros prietaisų srityje. Taip pat energijos vartojimo efektyvumas efektyvumo įsipareigojimai ir tie rodikliai, kurie būtų siejami su tais įsipareigojimais. Mes turime užpildyti tą spragą, tai yra pasivyti tai, kas yra įsipareigota, tai 1,5 procento, ką mes siūlome, tai būtų labai svarbus dalykas, iš esmės leistų mums prisivyti tą bendrai 20 procentų rodiklį, tikslą. Reikia, aišku, tikrinimo ir stebėjimo sritį stiprinti. Labai svarbu išlaikyti aukštus e, siekius, kurie buvo užsibriežti galutinėme pasiūlyme. Dabar dėl skaitiklių ir sąskaitų išrašymo. Aišku, kad tai yra labai aktualu mūsų vartotojams. Mes žinome, kad vartotojams galios bus suteiktos tik tuo met, jeigu jie turės galimybę gauti tinkamos informacijos. Dabar atsižvelgiant į aplinkos ir kitus energijos srities pasiūlymus, aišku, reikia turėti omenyje, kas vyksta toje srityje. Ir šiame pasiūlyme taip pat norime sustiprinti būtent vartotojų galės, kad jie irgi galėtų įtakoti tą sritį e, valdymo kontekste. Todėl e, skaitiklių ir e, sąskaitų išrašymo nuostatos 8 straipsnėje turi būti labai tvirtos, kad vartotojams būtų visa teikiama parama reikalinga ir kad visa informacija jums būtų suteikta. Aišku, pirmininkė, galime visą dieną skirti šiam klausimui, bet reikėtų pakalbėti apie tikslinius rodiklius, ar tai būtų nacionaliniai, privalomi Europiniai rodikliai ir artėjame prie sprendimo jau, mes labai remtumėm parlamentą, siektumėm padėti visame techninėme darbe su savo analize ir tarybai padedame taip pat ir mes tikimės, kad bus įmanoma 20 procentų bendrojo tikslo pasiekti. Tai ar tai bus paremta individualiais tiksliniais rodikliais ar ne, aišku, jau mes matysime artėjant diskusijoms į pabaigą. Tai tiek pirmininkė, ką aš norėjau pasakyti, žinau, kad laikas labai spaudžia ir labai dėkoju už šią galimybę pasisakyti. Jeigu būtų kokių parlamentarų klausimų, mes labai mielai atsakytumėm juos po diskusijų. Gut, herzlichen Dank. Ich habe Wortmeldung. Ačiū. Yra norinčiųjų pasisakyti ir suteiksime visiems žodį. Ar jau visi norintys pasisakyti pareiškė savo intenciją. Pranešėjas tikriausiai, darų prielaida irgi norėjus pasisakyti, prašau. E, pradžioje nenorėčiau kalbėti ilgai, bet e, norėčiau paprašyti galimybės pasakyti pabaigoje diskusijų. ne visiems lengva suprasti, kas čia vyksta. Įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, du susitikimai po paskutinio mūsų posėdžio, taip pat vyko diskusijos komitete. Ir kolegos klausinėjo, ar galėsime balsuoti dėl šio pranešimo sauso gale. Šešėliniai pranešėjai atvirai pasvarstė, kaip sparčiai mes galėtumėme e, svarst, ap, apsvarstyti šį pranešimą. Ir mes manėme, kad geriausia būtų balsuoti vasario pabaigoje. Uh, Tai reikštų, kad galėtume surenkti papildomus keturis šešėlinių pranešėjų susitikimus. O tai svarbu, nes reikia apsvarsyti 1800 pakeitimų. Mums reikia laiko rasti kiek įmanoma daugiau kompromisų. Nes tuomet balsavimo sąrašas būtų daug aiškesnis jums. Mes žinoma aktyviai, bet sąžiningai deramės tuose susitikimuose. Mes nepamirštame bendro tikslo ir bandome jo siekti. Taigi, pirmininkė, kaip jau sakiau, norėčiau dar žodžio diskusijų pabaigoje. ir pasiūlymas, kurį teiksime, turėtų jūs pasiekti vasario 21 dieną, o frakcijos galėtų viduje pasitarti ir e, peržiūrėti visus kompromisinius tekstus, kuriuos parengsime. Ačiū toliau, ponia Hall. Thank you. Um... Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už visą jo darbą. Uh, svarstant šį pranešimą ir tikriausiai mano šešėliniai pranešėjai, ponas Piperis sėdintis už manęs sutiks, kad mes tikrai labai daug dirbome šiuo klausimu, įvyko daug susitikimų, tekstą nagrinėjome tiesiog papunkčiui ir mums pavyko pasiekti nemažos pažangos. Ir nors čia tas pranešimas susijęs su esminiais politiniais dalykais, mes ne visi uh, esame toje pačioje barikadų pusėje, bet mes išsamei svarstame kai kuriuos dalykus. Taigi, noriu tikrai padėkoti pranešėjai už tai, kaip vyksta darbas ir pritariu jo siūlymui dėl terminų. Mums reikia toliau dirbti. Ir mes išnagrinėsime visas direktyvos dalis. Taip pat noriu pasidžiaugti komisijos atstovės pasisakymu. Tikrai e, nudžiugino jūsų žinia dėl viešųjų pirkimų. Nes daugeliu mūsų aktualu įtraukti ir gyvavimo ciklo kaštus. Toliau dėl skaitliukų. Aš šį rytą E, apie tai, dalyvavau pokalbėje, kur buvo kalbama apie pažangius skaitiklius. Ir su šešėliniais pranešiais apie tai kalbėjome ir tikriausiai e, išreikščiau daugelio nuomonę, daugelio kolegų nuomonę, sakydama, kad tos direktyvos svarstymas yra aktualus vartotojams, nes jiems žmonėms, kurie mūsų išrinko, šis klausimas yra svarbus ir todėl reikia jiems suteikti galimybę naudotis pažangiais skaitikliais ir paaiškinti žmonėms jų privalumus. Kal, vertinant kitus bendrus aspektus, džiaugiuosi komisijos e, pastabomis dėl tikslų. Mūsų diskusijose mums svarbu nepamiršti ir kodėl mes šį darbą atliekame, ko mes siekiame. Mes norime pasiekti 20 procentų energijos taupimo tikslą ir sumažinti suvartojamos energijos kiekį, nes taip taip pat pasieksime ir kitų mūsų tikslų susijusių su klimato kaita ir uh, apsirūpinimu energijos, tiek, energijos tiekimo klausimais. Bendrais bruožais komisijos pateiktas tekstas buvo nelengvas, sudėtingas daugeliu valstybių narių, nes nemažai valstybių jau kurios ėmėsi iniciatyvo energijos taupimo srityje, uh, pareiškė, kad komisijos pateiktas pasiūlymas ne visiškai atitiko jų vykdomas iniciatyvas. Ir todėl aš tikrai džiaugiuosi galimybę didinti teksto lankstumą. Ir būtent apie tai kalbame šešėlinios pranešėjų susitikimuose. Nes mes juk siekiame tų pačių tikslų ir aš tikiuosi, kad rasime būdų, kaip pasitelkti ir nacionalinės iniciatyvas ir jas pritaikyti, o ne viską išradinėti iš naujo. Ir sakyčiau, kad čia irgi nepasiekėme geros pažangos. Dar vienas rytis, kurioje mes dirbame, tai mažos įmonės ir visi suprantame, kokios svarbios yra mažos įmonės dabartinėje ekonominėje krizėje. Ir viena, vienas iš pasiūlymų pateiktų direktyvoje e, yra netaikyti mažoms įmonėms audito reikalavimo ir pasiūlyti finansinės priemonės toms įmonėms, kurios, tokias iniciatyvas, kurios padėtų joms pasiekti energijos taupimo tikslų ir daryti tai taupiai. Manau, kad būtent maž, mažų įmonių klausimo turėtume nepamiršti visose svarstymuose, nes tai tikrai svarbu sudėtingais ekonominiais laikais, kuriuos dabar išgyvename. Bet aš sutinku, kad mūsų dar laukia nemažai darbų, tačiau svarbiausia, kad mes tą darbą dirbame ir, kaip sakiau, svarstome viską papunkčiui. Pipa. Ponas Pipa. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie kitų ir pagirti pranešėją už intensyvų darbą. Jau labai daug kas nuveikta mums pavyko susitarti dėl kai kurių svarbių dalykų, dėja, ne dėl esminių. Galbūt galėčiau pabrėžti, kad e, dėl finansinių priemonių antras straipsnis viskas gerai, dešimtas straipsnis e, daugiau veiksmingumo e, yra viskas gerai. Termofikacijos dalykų viskas gerai, galbūt mes galėtume suderinti savo um, pozicijas dėl septinto straipsnio, dėl auditų, dėl kogeneracijos dešimtas straipsnis, atsiprašau. E, energijos taupimo e, dalykai yra svarbiausias dalykas. E, Svarb, svarbu ir turime užtikrinti, kad valstybėse narėse šie dalykai nebus nustumti į šoną, pamiršti ir kad jų neužgoštų nauji teisės aktai. Mes dabar turime galimybę susitarti, pasiekti gerą sutarimą, kuris padėtų valstybėms narėms. E, dėl aplinkos e, komis, komiteto nuomonės galbūt galėčiau paklausti pranešėjo, ką jis galvoja šiuo klausimu. EPP Envi komitete atrodo yra pateikusi gana lankščių pasiūlymų. Ir buvo taip pat e, į pasiūlytą įtraukti apivartinių taršos leidimo sistemą. Dėl tvarkaraščio sakiau, kad mes jau esame susitarę dėl detalių svarbių, bet kol kas e, iš esmės susitarimo nepasiekta ir manau, kad tvarkaraštis priklausys nuo to, kaip pranešėjai pavyks e, pateikti pasiūlymus sulauksinčius plataus sutarimo dėl 3, 4, 6 pirmiausiai straipsnių. Šiandien kol kas nematome tokių pasiūlymų, kalbame apie bendruosius tikslus tam tikrus kryžminius tikslus. Ir mes turime dirbti e, greitai, jeigu norime laikytis pasiūlyto e, tvarkaraščio, bet viskas priklausys nuo to, ką pasiūlys pranešėjas. Dabar ponas Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau e, pasveikinti mūsų, nauj, mūsų naująjį skiriaus vadovą, poną Bayer. Daug metų taikinimo srityje su juo dirbau. Mes kur kas daugiau kentėjome, negu kad maudėmės šlovėje, bet tikiuosi, kad šiame komitete šlovė e, mūsų aplankys dažniau ir teks kentėti kur kas mažiau negu kad taikinimo srityje. Labai gerai, pirmininkė, kad atidėtas balsavimas dėl šio klausimo mėnesių, nes mums reikia laiko aptarti E, klausimus, kuriuos galime kažkaip nuglūdinti. Vyksta jau antra diskusija. Dėl pakeitimų galime kalbėti tiksliau, glaučiau. Dėl dilemos, ar taikyti e, saistančius tikslus, ar keletą saistančių priemonių. Mano pozicija yra tokia, kad nereikia kovoti mūšių, kurių negalime laimėti. Reikia žiūrėti, kokia tarybos pozicija. Geriau e, realistiškai elgtis. Priemonės, e, dėl kurių apsisprendžia valstybės narės nacionalinėse taupimo planuose, e, yra atskiri e, tikslai nustatyti valsty, tiksliniai rodikliai e, valstybėms narėms. Ir toks yra realus požiūris. Jeigu nesilaikoma bus tų nacionalinių planų, jeigu nebus pasiekta, užtikrinta tų rodiklių, tai e, direktyvos priemonės valstybėms narėms turėtų taikyti, būtų taikomas privalomai pagal direktyvą. Reikia pirmiausiai žiūrėti, ar nacionaliniai planai e, atitinka numatytus rodiklius ar ne. Ir mes taip pat neturėtume dubliuoti atskaitomybės reikalavimų. Taip pat 19 e, straipsnis e, prie atskaitomybės prievalė. Visos valstybės narės pateikė valsty, e, komisijai nacionalinius planus ir turi įrodyti, kad tie planai leis pasiekti nacionalinių rodiklių. Trečias straipsnis, aš jau praeitą kartą apie tai kalbėjau. Mes turime e, laikytis komisijos formuluotės, tačiau taip pat turėtume pasakyti, kad e, pramonės sektoriai, kurie naudoja daug energijos, turėtų turėti taip pat tikslus ar rodiklius e, dėl energijos e, sutaupimo e, pagal to pramonės ryčių svarbą BVP. E, mes taip pat kalbame apie keturis kogeneracijos tikslus ir turime apie tai kalbėti ne kaip apie privalomybę, bet apie pirmiausia galvoti apie tai, ar tai pasiteisina iš ekonominio požio taško, ar yra veiksminga, nes kartais E, gali išlaidos būti penelik didelės. E, dėl ketvirto ir penkto straipsnio aš sutinku su pranešėju, kad e, be pastatų atnaujinimo valstybės narės galimtis ir alternatyvių priemonių kiekvienais metais nusistatyti tikslus, galima dėrėtis dėl procento, pranešėjas siūlo 3 procentus, galime kalbėti, ar turėtų būti 3 ar kažkoks kitas skaičius, tačiau iš principo mes sutinkame. E, pastatų energinis efektyvumas gali būti pagerintas renovacijos keliu, taip pat e, e, teikiant kitas paslaugas, pavyzdžiui, pažang, dėgiant pastai, pažangiuosius skaitiklius. Ir mes turėtume pirmiausiai galvoti apie tai, kaip taikyti priemonės paklausos pusiai. Komitete buvo kalbama apie tai, kad priemonės e, paklausai, pavyzdžiui, paslaugos, skaitikliai yra labai svarbus taupant energiją. Jos sumažins spaudimą tinklams tiekimo bet taip pat E, bus galima, kaip galima, veiksmingai pasinaudoti rinkos požiūrį, kuris yra pats geriausias šiandieną. Ačiū. Kolegė Girek. Kolega Girek. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau pritarti ponui Vidal Kvadras. labai svarbu valstybėms narėms leisti nuspręsti, kaip jos taupys energetiką ir sąsaja su BVP yra nepaprastai svarbu. Ponios ir ponai, mūsų dabar laikas nespaudžia. Per nelik svarbus šis klausimas, kad galėtume e, skubėti. Kuo ilgiau svarstysime, tuo geriau. Pradėjome galbūt nelabai gerai, nes iš tikrųjų nežinome, kas yra tas energijos taupimas. Neturėjome apibrėžimo nei sektoriams, nei šalims. Dėl šalių svarbiausias rodiklis yra BVP. Pagal tai reikia taikyti apibrėžimą. Kitas dalykas - pirminė energija jisai nebuvo aiškus. Irgi aš pats atlikau tyrimą ir radau įvairiausių apibrėžimų. Pone Turmės, ar e, atsinaujinanti energija yra pirminis energijos šaltinis ar ne? Ir kaip yra e, matuojamas veiksmingumas, galbūt tai atrodo detalės, bet jos yra nepaprastai svarbios. Manau, kad e, saulės energija yra pirminis šaltinis, vienas iš geriausių pavyzdžių tokių šaltinių. Uh, manau, yra teisinga atidėti šio klausimo svarstymą į pratesti. Taip pat reikia galvoti apie pakeitimus. 1800 e, pakeitimų yra tam tikras nesusipratimas. O tai rodo, kad neaišku yra daug dalykų. Jeigu procedūriškai įmanoma, aš norėčiau dar pateikti pakeitimų. Dekastijo. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti progą ir visiems e, kolegoms e, esantiems čia padėkoti naujų metų. Mes neturėtume pamiršti, kad galutinis terminas pateikti pakeitimams jau baigėsi, reikia dabar siekti kompromisų ir tartis dėl to, kas oficialiai pateikta. Tačiau turime ir tam tikrų galimybių. E, žinome, kad kompromisų siekimo meno, meną turės e, kurti pranešėjas, taip pat ir šešėliniai pranešėjai Taip pat e, viskas priklausys nuo kolegų, kurie norės eiti toliau, dirbti toliau. Matome, e, komiteto nariai yra labai įsigilinę į šį klausimą. Labai aktyvus. Kaip sakiau, turime dar vis tik tai nemažai galimybių ir norėčiau porą paminėti iš jų. Pirmiausia, lankstumas priemonių Labai svarbu numatyti galimybę valstybėms narėms taikyti priemonės, kurios e, jų nuomonė būtų e, geriausios pasiekti nacionaliniu mastu, kaip nacionaliniai tikslai tai turėtų būti. Nes kitaip gali būti, kad teisės aktai bus e, sušvelinti ir valstybės narės galės e, nesilaikyti to, ką sako direktyva. O jeigu blogas bus teisės aktas, tai tada jokių veiksmų ir nebus imtasi. Valstybės narės labai e, yra skirtingoje padėtyje dėl energijos taupimo kontekste. Ir mes turime užtikrinti, kad būtų įvesti tam tikri standartai imantis taupimo priemonių. Turime užtikrinti, kad direktyva bus skirta užtikrinti tam, kad sutaupytume energijos išteklių. Ir ne tik. Galima galvoti ir plačiau. Pavyzdžiui, egzistuoja priemonės, kurios būtų susijusios su pastatų renovacija, aukštesnių standartų, papildomų standartų taikymų pastatams ar viešajam sektoriui. Paimkime Ispaniją kaip pavyzdį. E, Viešiai pastatai, kurie nėra nauji, e, turi būti atnaujinti bet direktyva gali sakyti bet ką. E, ir jeigu viskas, ką, ką pavyko padaryti, tai buvo pakeisti elektros lemputes taupesnėmis. Tolesnių investicijų niekas nenori daryti. Mums reikia e, sutarimo. Pavyzdžiui, kartais šalis negali investuoti pakankamai, ji turi siekti deficito mažnymo tikslų, taikyti fiskalinės integracijos priemonės. Komisija institucijos e, stebi nacionalinį biudžetą, jo padėtį arba bent jau darys taip. Taigi valstybės narės tokiu atveju gali sakyti, kad yra sudėtinga dėl biudžeto priežasčių įgyvendinti tam tikras priemonės ir mums reikia uh, užsitikrinti, kad bus suprasta tokia pozicija, nes kur kas lengviau švietimo ir sveikatos apsaugai rasti pinigų negu e, energijos taupimui viešuosiuose pastatuose. Tai yra toks realybės elementas. Mums reikia lankstumo, nes e, kitaip mes labai nutolsime nuo realybės. E, Jeigu aš grįžčiau į Ispaniją ir pradėčiau pasakoti, kad viską reikia dabar padaryti, e, kas numatyta šiame projekte, kaip e, Europos parlamento nariai, aš būčiau e, atstatydinta, sakytų vis tik, kad aš išprotėjusi. Aš manau, kad tai taikina ne tik Ispanijai, bet ir daugeliu kitų šalių. Köszönöm szépen a szót, elnök úr nem, irigyle, nem irigylésre méltó a... Ačiū pirmininkė. Manau, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai susidūrė su labai sudėtingu uždaviniu 1810 pakeitimų, tai milžiniška našta. Gal galėtumėm jiem padėti, kaip ponas Gyrekas pasakė, gal galėtumėm žengti e, žingsnį atgal ir pažvelgti į šią situaciją kiek iš šono, pabandyti patikslinti, apibrieštis ir taip toliau. Manau, kad visų pirma turim išsiaiškinti, aiškiai apibriežti pagrindinius principus e, šiame pasiūlyme. Tai tokia būtų mano bendro pobūdžio pastaba. O dabar konkrečiau, trys pagrindiniai principai. Uh, kurių patarčiau visiems laikytis, dirbant su kompromisiniais pakeitimais. Visų pirma, mums reikia realių tikslų, kuriuos būtų įmanoma įgyvendinti. Aišku, galime užsibriežti labai plačių užmojų tikslų siekti, tačiau jeigu tikslai nebus realistiškai gyvendinami, tai niekas mūsų rimtai nevertins. Tai būtų pirmas mūsų tikslas, galvojant apie šį pasiūlymą. Antras patarimas, mums reikia palankių sąlygų tai nes kitaip susidursime, kadangi bus labai daug įvairių problemų ir jeigu bus pernelyg daug administracinių taisyklių, biurokratijos, visa tai pakenks ir ne vien šiam sektoriui. Mes turime galvoti apie sklandų vidaus rinkos veikimą. Ir trečias principas - visuomet turime turėti omenyje, kad valstybės narės yra pasiekusios skirtingo išsivystimo lygio Ir čia ta, tas pats kaip ir su dviem pirmaisiais principais. Visuomet turime atsižvelgti į a, e, tikrą situaciją, turime empiriškai viską įvertinti ir realistiškus tikslus nubrėžti, kitaip nieko nepasieksime. Ir dabar dar 3-4 konkretūs dalykai, apie ką kolegos jau kalbėjo irgi iš dalies. Visų pirma, energijos taupimo tiksliniai rodikliai. Manau, kad jeigu laikysimės šių minėtų pagrindinių principų, galėsime atsižvelgti ir į energijos vartojimo skirtumus ar valstybių narių nes kai kur, kai kuriuose valstybės analizėse energijos vartojimo lygis yra aukštesnis nei kitur, bet to yra energija vartojama ne, tiek, tai būtinė, ne tik būtinėme sektorėje, yra ir kitur. Ir į visus tuos skirtumus tarp valstybių narių būtina atsižvelgti. Antras dalykas - pažangiai skaitikliai. Manau, nėra realu sakyti, kad tie pažangiai skaitikliai turi būti įdėkti kiekviename namų ūkija, kiekvienoje valstybėje narėje iki 2015 metų, nes tai yra visiškai nerealistiška. Turime būti labai atsargus, turime atlikti e, sąnaudų, išlaidų ir naudos analizę ir pasižiūrėti ir, ir daryti tai tik tai tuo met, kuomet ekonomiškai tai perspektyvu. Toliau, kogeneracija e, e, ir energijo, elektros energijos gamyba. Man atrodo, taisyklės yra pernelyg griežtos, yra kišamasi į rinkos mechanizmų veikimą. Visų pirma, reikia galvoti vėlgi apie sąnaudų ir naudos principą, žiūrėti, ar bus, paž... ar, ar bus sukurta naudos iš šių mechanizmų. Manau, kad jeigu ta nauda bus akivaizdi, tai um, rinka pati sureaguos ir imsis tuos principus dėkti. Priešingai, uh, tos taisyklės bus tik tai per griežtos ribojančios ir bus sukurta plano ekonomika. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, į priedus ir suprasti, apie ką kalbu. Ir galiausiai 3 procentų uh, tikslinis rodiklis dėl viešųjų pastatų renovacijos. Reikia turėti omenyje, kad šiuo metu renovacijos tiksliniai rodikliai kai kuriuose daugelėje valstybių narių galbūt yra mažiau nei pusė procento ir nuo mažiau nei pusės procento peršokti prie 3 procentų yra, švelniai sakant, nerealistiška. Dar reikia turėti omenyje, kokia yra dabartinė ekonominė situacija. Krizės laikmečių yra labai sunku galvoti apie tai. Taigi, uh, Reikia galvoti visų pirma, kaip užtikrinti lankstumą valstybėms narėms, kaip padėti valstybėms narėms sukurti savo indėlį. Čia turėčiau konkrečių pasiūlymų, kad būtų galima surasti kompromisų ir mūsų komitete, ir po to su taryba dirbant. Galbūt galvodami apie E, savo indėlį galvo, galėtumėm galvoti, pavyzdžiui, apie kvotas ir kvotų perviršių, kurį būtų galima parduoti, kad valstybės narės galėtų po to a, e, tai panaudoti kaip savo indėlį. Galbūt tokiu būdu priartėtumėm prie kompromiso. Pabaigai. Labai svarbu būti realistais ir pasikliauti rinką. Manau, kad tai pagrindiniai principai, kuries, kurie leis mums įgyvendinti šios pasiūlymus. Danke sehr. Bitte meine Ungeduld zu verstehen, aber ich habe jetzt. Ačiū. Dar sąraše aštuoni e, norintys pasisakyti, plus dar pranešėjas, plus dar komisija. Atsiprašau, kad spaudžiu e, ir nervinuosi. Aš suprantu, kad tai yra svarbus politinis klausimas. Aš, aš aišku, prašysiu vis tik tai jūsų pakantumą. Angelika Nibler. Gerai, pirmininkė, ir elgsiuos taip, kaip jūs sakėte. Visus sveikinu su naujais metais. Noriu padėkoti Klot Termes, mūsų pranešėjų ir visiems šešėliniams pranešėjams. Man atrodo, tikrai yra um, puikiai dirbama siekiant kompromisu, uh, turint omenyje, kad turime per 1800 pakeitimų. Taigi, uh, lenkiu galvą prieš jūs, pane Turmes. Ir trumpai, kadangi laikas spaudžia, apie tris dalykus. Visų pirma, privalomi tiksliniai rodikliai ir privalomos priemonės. Galite įsivaizduoti, kad dauguma iš mano frakcijos kolegų galvoja, jog būtina numatyti pakankamai lankstumo. Taigi, sakome taip E, privalomiems tiksliniams rodikliams, tačiau ne privalomoms priemonėms e, nes tikrai jos nebus palankiai sutiktos, ypač kai nekalba apie, pavyzdžiui, vietos valdžios reakciją ar eilinių žmonių reakciją. Labai vertinu e, pano Vidal Kvadras nubrėžtą tokį aukso vidurio kelią. Uh, Manau, kad aišku bus galima priemonės padaryti privalomas tuo met, jeigu matysime, kad tikslinių rodiklių nėra pasiekiama. Dabar dėl ketvirto straipsnio kompromiso aš pasižymėjau, pavyzdžiui, kad komprom... ketvirto straipsnio kompromisinėme variante. yra kiek išplėsta prasmė ir kalbama apie pastatus, kuriuose yra įsikūrusios e, viešojo sektoriaus įstaigos, o ne vien tik tai pastatus, kurie priklauso e, valstybinėms įstaigoms. Tai yra keista, kaip gali priversti nuomininką atlikti tokius darbus, kurie yra pastato savininko atsakomybė. tokiu būdu greičiausiai viešojo sektoriaus institucijos nebe, nebenuomos pastatų iš vis. Aš nežinau, kas čia pasiūlė tokį variantą ir kaip tai numatoma į praktiką perkelti. Tiesiog man daro, atkreipiu dėmesį, kad tai tikrai keista nuosta. Toliau, ketvirtos straipsnio trečios dalies A punktas. Čia dabar žiūrėčiau į konkrečią formuluotę. Energijos vartojimo procentas, kurį reikia sutaupyti, kad būtų pasiekta energijos vartojimo efektyvumo tikslų, man atrodo, yra labai tinkamai parinkta formuluotė čia. Aš labai pagirčiau parinkus tinkamą variantą. Galbūt tą procentą galima kiek mažinti, tačiau apie tai su klodu galėsime dar šnektelti. Taigi noriu dar kartą padėkoti visiems kolegoms, kurie pasarasis kelias savaitės labai intensyviai dirbo dėl e, pas, šio pasiūlymo ir visų kompromisinių pakeitimų. Bitis noch besser. Bei den Kompromissen. Es gibt ja hier sehr, sagen wir, Menschen und Mitglieder. Dėl kompromisų. Kai kurie nariai nori griežtų taisyklių, kiti pagėdavė lankstumo. Jeigu e, ieškome kompromiso, negalime dar labiau sugriežtinti jau griežtų taisyklių. Tai tiesiog mano patarimas. Kad... Ačiū. Džiaugiuosi kad viskas e, darosi aiškiau ir mes kalbame apie e, taupų energijos naudojimą. Tai yra energijos taupimą. Tačiau jeigu sumažinsite energijos suvartojimą, tai gali mus pastumėti nuosmukio kryptimi. Tačiau, aišku, energijos našumas apima kai, kai ką daugiau. Mums reikia į rezultatus orientuotų tikslų. Saistantis tikslai, žinoma, būtų naudingas dalykas, o privalomos priemonės duotų priešingų nei pagidavime rezultatų. Ir kaip jūs sakėte, kompromisai būna skausmingi visoms pusėms, tačiau, na, tai svarbiausia, dėl ko pavyksta susitarti. Ir jeigu kompromisiniai pasiūlymai būtų parengti sparčiai, tai turėtume galimybę įsigilinti į tekstą ir pasirenkti balsavimui vasario mėnesį. Sutinku su pono Vidal Quadras dėl kogeneracijos. Taryba svarsto šį klausimą šiuo metu ir man atrodo, kad Danijos pirmininkavimo metu mes kompromiso dar nepasieksime. Tačiau visi yra išsikėlę plataus užmojo tikslus. Tačiau, kita vertus, aš nesu taip optimistiškai nusiteikęs. Pone Thompson. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Energijos našumo klausimas varstėme su uh, E, įmonėmis, vartotojų organizacijų atstovais, e, frakcijose, taip pat įvyko keletas šešėlinių pranešėjų posėdžių ir manau, kad kasdien, kiekviena diena mus priartina prie susitarimo. Kaip girdėjome, dar yra kliūčių, kurias teks įveikti. Tačiau aš labai optimistiškai uh, vertinu pasiūlytą terminą įtrę vasario pabaigoje. Mes e, turime papildomą vieną mėnesį ir manau, kad tai pakankamas laikotarpis rasti kompromisą ir pa pasiūlyti rezultatą, kuriuo galėtume visi didžiuotis. Tačiau kai kurių dalykų, kurias vastami šiose diskusijose, aš nesuprantu. Tai realistiniai tikslai. Tikslai jau yra nustatyti, tikslai nesvarstytini. Jie buvo nustatyti e, gruodžio pradžioje 2008-aisiais, tvirtinant atsinaujinančios e, energijos šaltinių direktyvą, buvo nustatytas 3,20 tikslas - 20 procentų iki 2020. -ųjų valstybės pareiškia, kad jos ne, gali pasiekti to tikslo be privalomų tikslų, tačiau jos kol kas nieko nepasiekė, o tikslai patvirtinti. Europoje egzistuoja toks dalykas kaip euroskepticizmas. Jį maitina jis skatina tai, kad mes neįgyvendiname sprendimų, kuriuos patvirtiname. Juk 2008-aisiais patvirtinome sprendimą, o dabar kalbame apie realistinius įgyvendinamus tikslus. Mes tiesiog turime ieškoti kompromiso dėl to, kaip mes pasieksime to tikslo. Lankščiau, kitomis priemonėmis, skirtingai skirtingose valstybėse narėse, tačiau tikslai jau patvirtinti. Todėl siūlau nustoti svarsyti realistinių tikslų klausimą. Jau yra įrašytas 2000, tikslas 20 procentų iki 2020. -ųjų. Dėl privalomų tikslų balsavome ir svarstant ir balsuojant dėl kito pranešimo šiame komitete. Vertinant komisijos pasiūlymą, manau, kad saistantis tikslai ir privalomos priemonės negali būti atskirti. Privalomos priemonės papildo saistančius tikslus. Ir tai taip pat svarbu. Tai bus svarbu, kai prasidės trilogas, dėl to, kad darėsime su taryba ir ponas Glenderis sakė, kad e, taryboje yra, vyrauja kita nuomonė šiuo klausimu. Mes už saistančius tikslus ir saistančias priemonės. Toliau kalbant ar, apie tai, ar ši direktyva padės pasiekti kitų tikslų in, intensyvaus energijos naudojimo ir taupaus energijos naudojimo. Uh, vėl noriu grįžti prie privalomų tikslų, ko generacijos klausimų, pavyzdžiui, nustatytų 12 straipsnėje, o energijos intensyvumo e, naudojimo tikslai priklauso nuo augimo tempų. Tai susiję ir su technologijos dėgymu. Bet mes manome, kad įmanoma pasiekti to 2020 tikslo. Šešėlinių E, pranešėjų susitikime kalbėjome apie 7, 8, 9 ir 10 straipsnius. Ir manau, kad mes artėjame prie susitarimo, o kompromisas dėl 8 straipsnio mane ypač džiugina. E, pažangieji skaitikliai. Labai daug kalbam apie pažangiosius skaitiklius Europoje, bet vėlgi dėl pažangiųjų skaitiklių balsavome, kai balsavimo dėl trečiojo vidaus rinkos paketo dėl energetikos Europoje ir pareiškėme 2008-aisiais pažangiai skaitikliai turėtų paplisti Europoje 2018, taigi sprendimas šiuo klausimu taip pat priimtas. Šešėliniai pranešėjai parengė kompromisą 8 straipsniui Ir ten yra pasakyta, kad jeigu vartotojai neturi galimybės e, tų skaitiklių įdėkti dėl kokių nors priežasčių, valstybės narės turi prisidėti, paskatinti tokias tendencijas. Ir kai pažangiai skait, skaitikliai paplis, turime nepamiršti vartotojų apsaugos klausimo, nes vartotojams būtini duomenys ir informacija apie tai. Daug, dar daug galima būtų kalbėti apie pakeitimų svarstymą. Ir aš tikiuosi, kad tos klausimus toliau svarsysime su šešėliniais pranešėjais. Įsiekiant kompromiso, labai svarbu aiškiai suformuluoti, ką turime omeny. Pone Gerė, kai, kai jūs sakote, kad jūs pritarėte pono kvadras nuomonį, jis kalbėjo priešingai nei jūs. Jūs sakote, kad norite sakti dėmesį į uh, pakl... jis kalbėjo apie paklausą, o jūs kalbėjote apie generaciją, taigi man čia ne viskas aišku. Ačiū. situacija prastėja. Dabar mano sąraše atsirado dar daugiau pavardžių, bet tai svarbus klausimas. Bet dabar jau sąrašas yra baigtinis, daugiau niekas nebeprašys žodžio. Dabar po nedaugiau nei vieną minutę ar dvi minutės skirsime kitiems kalbėtojams. Pone Toiras, sveikiname Jūs. Linkime kuo geriausios kloties Jūsų gimtadienio proga. Ponas Turmes, dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pirmininkė, kiek turime laiko? Iki 12.30, ponė Turmesai. I, turime visą posėdį. Sakiau posėdžio pradžioje, kad Šiam klausimui numatyta valanda nuo 9 iki 10. Yra kitų darbo atvarkės klausimų, netokių svarbių. Pabandysime viską sutvarkyti taip, kad visiems būtų priimtina ir kad ne, ne pamirštume darbo atvarkės. Siūlau visiems kalbėti nelgiau nei po minutę. Aš suprantu, kad šis klausimas yra svarbus. Pone Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti sekretariatui ir kolegams už visą atliktą darbą. Energijos našumas yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti prieinamas kainas vartotojams ir kovoti su skurdu. Energijos našumas tai taip pat gera žinia darbo vietoms ir konkurencingumui Europoje. Aš pateikiu pakeitimą, kuriuo ir kalbu ne tik apie tai, kad e, namų ūkiai turi prisidėti, bet apie tai, kad įvairios Europos institucijos turi įnešti savo indėlį. Mes turime rodyti pavyzdį šioje srityje Europos mastu. Todėl manau, kad visi pastatai, institucijos, ES agentūros turėtų būti turėtų rodyti pavyzdį taupaus energijos naudojimo srityje. Turime nepamiršti ir uh, kašto efektyvumo bei techninių aspektų, nes valstybių narių gamtinės klimato sąlygos skiriasi. Pateikiau pasiūlymų dėl e, šių, šio direktyvos nuostatų suderinimo su jau patvirtintų direktyvų apibrieštimis, nes mums tikrai nereikia skirti skirtingų apibrėžimų tuo pačiu klausimu skirtingose direktyvose. E, aš taip pat norėčiau pritarti poniai Nibler. Juk be abejo valstybės institucijos, kurioms priklauso pastatai, turėtų taip pat e, būti įtrauktos. Taip pat norėčiau priminti, kaip svarbu finansuoti energijos našumo iniciatyvas. Jeigu nekoordinuosime savo veiksmų, jeigu atsiras prieštaravimų tarp šios direktyvos ir e, reglamento dėl struktūrinių fondų bei kitų reglamentų, kuriuos galime pasitikti, pasitelkti energijos našumo iniciatyvoms, tai šis teisės aktas nebus vertas net popieriaus, ant kurio jis bus atspausdintas. Valstybės ir žmonės neturi papildomai pinigų, kuriuos norėtų skirti energijos taupimo iniciatyvams. Todėl norėčiau kolegų paprašyti palaikyti mane. Kai kalbame apie struktūrinio fondo reglamentą, kitus reglamentus, nepamirškime ir mūsų tikslų energijos našumo srityje. Ir norėčiau dar prieš užbaigdama pasakyti keletą žodžių apie pažangiuosius skaitiklius. Pirmininkas, aš sakiau pusantros minutės, neilgiau, ponė Tikau. Trumpai, pirmininkė. Prieš keletą metų Rumunijoje skaitliukai atsirado žmonių būstuose. Ir būtų tikrai netinkama dabar vėl patvirtinti naujus privalomus reikalavimus žmonėms dėl skaitiklio. President. Pane Madurel. Labai ačiū pirmininkė. Laimingų naujų metų visiems. Matau, kad Klausas Vailė prisijungė prie mūsų komiteto, labai nuoširdžiai sveikinu. Norėčiau paprašyti, padėkoti pranešėjų ir šešėlėms už visą puikų atliktą darbą. Noriu keletą žodžių tarti dėl dešimto straipsnio. Sutinku su pranešėjų ir kolegomis, kurie sako, kad reikia viską daryti, ką galime, kad uh, E, kaip nors pasinaudotume e, liekamąją šilumą. Šilumą kaip e, sudariusią kaip šalutinės produktas. Aš nekalbu apie dabar kogeneraciją, bet mes turėtume susijęti uh, kažkaip jungti, įtraukti ir atsinaujinančią energiją, vėjo energiją. Mes turime kad, siekti, kad elektrinės, kai galima greičiau prisitaikytų ir kad kaip nors atsižvelgtų į atsinaunančios energijos gamybą, į piko laikotarpį ir sumažėjimo tokios gamybos laikotarpį. Reikia atsižvelgti į aplinkybės. E, tokios galimybės turėtų būti aptartos pranešime, mano nuomonė. Jeigu mes kalbame apie atskiras teritorijas, pavyzdžiui, Berijos pusės salį ir atsinaujinančių šaltinius, turėtume pašalinti vis visas kliūtis e, siekda, siek tų tikslų siekimui. E, dėl dešimto reikėtų kompromisinio pakeitimo ir jis turėtų apimti galimybę taikyti išimti visoms elektrinėms, kurios e, e, gamina ir tradicinę e, energetika ir energetika iš e, atsinaujančių šaltinių. Dėkui, ponas Kelis. Kalbėtojas nesijungia mikrofono. Kalbame apie energijos taupimą, veiksmingumą ir sakome, negalime siekti tam tikrų tikslų, kadangi išgyvename krizę. Bet taupimas yra taupimas, kitaip mes švaistysime ištek, išteklius. E, taupydami ir sutaupysime. Ir atvirkščiai. Taigi energetikos energijos taupimas yra naudingas visiems. Pasižiūrėkime į pastatus. 40 procentų ES energetikos išteklių e, sunaudojama pastatuose, o pastatuose 40 procentų apšvietimui. Ar mes negalime sutaupyti? Tikrai galime daugybę lėšų ir tai visai nieko nekainuotų. Uh, Man atrodo, kad tokiu būdu mes mm, galime ir nekalbėti tik tiek apie krizę, kadangi pasaulinis atšilimas nesusijęs su krize. E, krize jo nesustabdys. E, veiksmingumas reiškia taupimą, o ekonominė prasme turime laikytis e, privalomų saistančių rodiklių, tai gerai ir ekonomikai, ir aplinkai. Kolega Marinesku. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Vadovų taryba nustatė tikslus ir juos galime pasiekti įvairiais keliais. Direktyva, kurią svarstome, numato tikslų siekimą taupant energetika. Energijos naudojimo intensyvumas gali būti paimtas kaip matas. Gernant energijos vartojimą gerinimas energijos vartojimo nereiškia, kad e, taupiau bus naudojama energetika, kyla naftos kainos, e, nesutaupysime, e, ne, nebūtinai tai užtikrins, kad sutaupysime energijos išteklius. Taip pat e, gamtos sąlygos ūkija, tai taip pat nesusijęs su energetikos taupimu. Man atrodo, reikia pastelti formulę, kuri apimtų e, gaminius ir susijėtų juos su suvartojamos energijos kiekiu. Manau, kad e, reikėtų matyti e, saistančius rodiklius, bet priemonės turėtų būti e, saistančios. Kolegė Grostet. Dėkuoju pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau pirmiausiai pasakyti, jog labai svarbu numatyti lankščias priemonės, laikyti subsidiarumo ir proporcingumo principų. E, matome, kad Europos lygmenių numatojamos priemonės yra gana atviros. Jas e, reikia pritaikyti prie kiekvienos e, šalies konkrečių sąlygų ir palikti vietos vietos ir nacionalinėms inicijatyvoms. Manau, kad e, nacionaliniai tikslai kurie bus pernelyg griežti, gali pabloginti e, padėti šalyse, dėl to reikia e, taikyti lankščiai priemonės. Esu pateikusi kartu su kitais nemažai pakeitimų, kurie susijęs su energijos taupimu, veiksmingesniu naudojimu, kad užsitikrintume globalių nustatytų tikslų pasiekimą, mes turime nepamiršti, kad reikia laikytis subsidiarumo principo, laikytis nacion... E, gerbti nacionalinės priemonės, reikia labai aiškiai paskirstyti išlaidas, taip pat taikyti patikros e, metodus veiksmingus, komisija apie tai kalbama ir tai taip pat e, apie tai kalbama pakeitimuose pateiktuose trečiam straipsniui. Reikia numatyti prievalės mechanizmus, e, kurie e, numato energetikos e, suvartojimo kiekį pagal veiklos tipą. Komisijos pasiūlyme apie tai kalbama. Man taip pat labai e, atrodo svarbu numatyti galimybę valstybėms narėms atlikti bendrą e, sprendimų vertinimą susijusi su energijos taupimu, e, galvojant apie bendrąją naudą. nebūtų labai gerai, jeigu būtų finansinių priemonių vartojimas griežtinimas susijęs su energi energijos e, taupimų pastatuose, mes e, turime e, galvoti apie kiekvienam tinkantį metodą šioje srityje. Kolega Merfis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pagirti, padėkoti pranešėjų šešėlėms pranešėjams už darbą ir už jūsų dėmesį mikroelektrinėms. Tai labai svarbu mūsų būsimame energijos mini, mišinyje ir tai turi būti įtraukta į bendrą energetikos strategiją. Iki šiol aš nemačiau jokių kompromisų dėl apibrėžinimų, bet galbūt aš kai ką praleidau Taigi norėčiau paklausti, kas atsitiko e, e, su nuostatomis dėl viešųjų pastatų, bet ir privačių e, nuos, e, pastatų, kurie priklauso viešojo sektoriaus subjektams. Taigi turime galvoti apie viešuosius visuomenius pastatus, bet ir dalį privataus sektoriaus. Visiškai pritariu kolegoms, kurie sakė, kad reikia realiai siekti tikslų. Dabar išgyvename energetikos e, ekonominę krizę ir turime e, išjudinti savo ekonomiką. Statybų sektorius esminis mūsų ūkiui. Jeigu investuosime į statybos sektorių, kursime naujas vietas ir investuosime į energijos taupimą, nes, kaip buvo pasakyta, tai naudinga visiems. Taip pat buvo pasakyta, kad 20 procentų yra e, realus tikslas ir dabar neturėtume naujų pradėti darybų galvokim, ir galvoti apie ateitį, galvokime, galvoti apie praeitį, galvokime apie ateitį bent jau 20 procentų turi būti toks tikslas. Ir dėl privalomojų rodiklių, man atrodo, akivaizdu, e, kad reikia turėti privalomus esančius rodiklius, o ne priemonės. Manau, kad e, vis tik tai dar būtų gerai, galbūt neapsisprendžiant apsvarstyti abi galimybės. Kolegė Podimata. Pirmininkė, norėčiau trumpai pastebėti porą dalykų. Priminsiu kolegoms, koks yra e, direktyvos pagrindinis tikslas. Vystimas, e, kūrimas energetikos rinkos ir energiją taupančių produktų rinkos plėtojimas. E, per diskusijas Buvo daug kas pasakyta apie tai, kiek tai kainuos ir norėčiau priminti kolegoms, kad nors e, nebejoju, kad išlaidos bus didžiulės pradžioje, per vidutinės e, trukmės laikotarpį staupysime, nes kainos bus mažesnės ir e, sukursime daugiau darbo vietų, galiausiai nauda bus didesnė negu kad e, nemažos išlaidos. Dėl viešojo sektoriaus gebėjimo finansuoti viską ypač krizės laikotarpiu. Visi, aišku, žinome, kad išgyvename krizę, aš esu Graikija, taigi puikiai suprantu, kaip viskas yra. Čia manau, kad galime rasti galimybių uh, kai kuriuose valstybėse narėse numatyti iš manęs priemonės, numatyti ir taikyti iš manęs priemonės politiką, kad e, pasiektų rodiklių numatytų direktyvoje. Manau, kad mūsų su kolegomis pateikti pasiūlymai padės užtikrinti tą. E, paslaugos energetikos srityje sutartys kontraktai energetikos srityje, tai yra susijęs su viešuoju sektoriumi. Ir tai turėtų padėti švelninti pradinės didelės sąnaudas ir e, tai turi būti siejama su garantuotu pelnu per vidutinės uh, trukmės laikotarpį. Aš e, esu patenkinta pakeitimais, kuriuos e, pateikimas turmes ir pakartosiu, jog nepaprastai svarbu visi šitie dalykai, nes mes galime kurti sinergijas, sąveiką tarp įvairių egzistuojančių finansavimo šaltinių. Taip pat turėtume nepamiršti, kad kai kurios valstybės narės šiandieną turi patirties egzistuoja jau struktūros ir turime užtikrinti, kad tos sistemos struktūros toliau veiks veiksmingai ir kad užtikrinsime sinergijas valstybėse narėse, padedant komisijai ir Europos investicijų bankui. Galiausiai, pirmininkė, e, pastebėjimas bendras dėl energijos taupaus naudojimo. Tai nepaprastai svarbu krizės laikotarpiu. Manau, kad turėtume visi vieni kitus paraginti, kaip galima mm, protingiau spręsti finansavimo klausimus šioje srityje. Galbūt ne visuomet e, turime būti tokie ambicingi. Mes visi turbūt suprantame, e, kokia ilgalaikė nauda didžiulė yra energijos taupimo. Mes kaip komitetas turėtume laikytis ambicingų tikslų, nors kitos institucijos, pavyzdžiui, taryba gal nėra tokia ryštinga. Turime siekti tikslų, uh, užsitikrinti privalomus rodiklius ir galvoti, kaip jų pasiekti. Saklodomas. Ačiū ir pabaigai, Kloturmas. Bifil? Kiek laiko turiu? bestanden. Ich glaube, ich kriege ich leider vier Minuten, weil ich ja, ich war ja am Anfang sehr kurz ne, als Berichterstatter. Also wir können. Pradžioje kalbėjau labai trumpai, tai norėčiau keturių minučių. Ja, gut, aber ich finde das... Pirmininkas, bet dar turime darbo atvarkėje kitų klausimų ir tiem kitiem kolegoms kils problemų. Man tai nekelia problemų, bet kils problemų tiem kolegoms, kurie nori aptarti kitus klausimus darbo tokie. Taigi labai prašau kalbėti kaip galima trumpiau. That, uh... Noriu padėkoti ponui Keli po daugelio pasisakiusių kolegų, kurie iškėlė daug problemų, jis mm, šį dokumentą pristatė platesnėme kontekste. Energijos vartojimo efektyvumo direktyva yra vienas iš teisės aktų, kuris gali ištraukti ES iš krizės. Noriu pateikti skaičių. 2011 metais priekybos balanso deficitas tarp ES ir Rusijos išaugo dar 20 milijardų. Šiandien turime turime 77 milijardų priekybos deficitą su Rusija. Taigi sukūrėme gerovės Europoje ir iš tos gerovės, iš to sukurto turto 77 milijardus išsiunčiam į Rusiją. Tokiai santvarkai, dėl kurių mums daugeliu kyla klausimų. Uh, Taigi, ši direktyva aptarė daug dalykų, paliečia daug aspektų. Tai, tai vienas iš jų, kaip pasilikti bent dalį tų 77 milijardų Europoje. E, KL e, dvigubą V bankas KFW Vokietijos bankas paminėjo 9 e, milijardai investuoti e, viešojo sektoriaus, 21 milijardas investuotas e, privataus sektoriaus, 340 tūkstančių sukurtų darbo vietų. O kas būtų neigiama biudžetui? Studija sako, kad vienas euras išleistas uh, paskatinti investicijas į renovacijas ir energijos vartojimo efektyvumą atneša 5 eurus į Vokietijos biudžetą, kadangi mažėja nedarbas, išauga pajamos per mokesčius, sumokama daugiau PVM ir taip toliau. Taigi, mėly kolegos, gana vertinti šį dokumentą kaip kažką, kas gramzdina Europą žemyn. Tai yra iš tikrųjų kelias į viršų. Visos studijos rodo, kad kuo efektyviau dirbsime, tuo geriau veiks mūsų ekonomika. Šiuo požiūriu, ką mes čia darome? Turime politinį sprendimą mm, iš 2007 kovo dėl 20 procentų, po to 2010, 2011 gruodį jau turime 27 valstybių sprendimą yra, aišku, 10 procentų atotrukis. Tu reikia papildomų priemonių. Ir ką mes darome, kad uh, tas papildomas priemonės uh, parengtumėm taip, kad uh, galėtumėm visą tai įdėkti visoje ekonomikoje. Dabar kelios pastabos dėl privalomų priemonių ir privalomų tikslinių rodiklių. Labai sveikinu, kad EPP visiškai pakeitė savo poziciją. Iki šiol jie bent jau dauguma pasisakė prieš privalomus tikslinius rodiklius. Aš manau, kad malonu yra, galima pasidžiaugti, kad jūs pagaliau supratote, jog kuo daugiau turėsime privalomų tikslinių rodiklių, tuo daugiau bus garantijų investuotojams. E, ir taip toliau. Aš manau, tai yra puiku. Kalbant apie dėrybinę poziciją, Reikia pasakyti, kad e, turėsime eiti į dėrybas ir dėl privalomų tikslinių rodiklių, ir dėl privalomų priemonių. Tie, kas e, jau pradėjote skaityti tarybos e, Lenkijos pirmininkavusios parengtą dokumentą, matote, kad valstybėms iš esmės pavyko pakirsti visą šaknis dėl privalomų tikslinių rodiklių nustatymo. Čia ir elektros sektoriaus, ir kiti lobistai, aišku, kreipėsi jau jūs ir, ir jūs žinote, kad dėrybose bus sunku laimėti dėl privalomų tikslinių rodiklių. Todėl jie pradeda kalbėti su jumis ir sako, kad reikia viską daryti dėl privalomų tikslinių rodiklių, nereikia nieko daryti dėl privalomų priemonių. Uh, į dėrybas turime eiti su realistiška pozicija. Dėl tikslinių rodiklių mums reikia geriausios formuluotės ir dėl priemonių mums reikia geriausios formuluotės, nes kitaip mes nesugebėsime šios direktyvos truktelti aukštyn. Ir dar porą sakinių, sureaguojant į kolegų pastabas. Galiu tik apgailę stauti, kad ne viską turiu rankose, Fiona dėl viešųjų pirkimų, kad tai yra labai svarbu. Taip reikia vertinti visą tai bendrame kontekste ir komisijos pasiūlymų kontekste, ponas Pybalks. Manau, dėl priekybos apivertiniais taršos leidimais, dėl to klausimo, ką jūs iškėlėte, manau, kad reikia Envi nuomonės rengėją pakviesti, aptarti šioks klausimus ir su juo. Uh, manau, bendrai vertinant, jei pažvelgtumėm į balsavimą Envi, buvo kompromisas, kurį pasirašė visos uh, frakcijos, labai progresyviai pažiūrėjusios į tai, taigi Envi balsavimas mums padėtų. Aleho iškėlė vieną klausimą, kuris, manau, yra labai svarbus, tai yra visas tas uh, paklausos pusės valdymas. Taigi, mm, 12 straipsnis čia įtin svarbus yra, kad uh, energijos kainą galima būtų mažinti ES. Būtent tai kalbame apie efektyvų pastatų valdymą ir visą gamybos dalį, kad būtų galima subalansuoti tuos dalykus. Daug geriau, daug lengviau yra visą tai uh, subalansuoti šitoj pusėj, energijos vartojimo efektyvumo pusėje, negu kad su senomis visomis uh, gamybos uh, įmonėmis. Manau, kad būtent paklausos pusėje viskas turi būti daroma. ir galiausiai dėl viešųjų pastatų. Aš suprantu, kad daugelis valstybių susiduria su fiskalinė krize, todėl ir ponė Grostet apie tai kalbėjo, ir kiti. Mes kalbame apie energijos vartotojų vartojimo efektyvumą. Reiganas 80-metį kalbėjo apie e, JAV viešųjų pastatų renovavimą, dirbant su privačiomis e, įmonėmis ir rensus. Uh, Johnson, Siemens, ABB ir kitos kompanijos. Taigi ta, ir čia mes galime galvoti, kad ta rinka gali aukti. Nežiūrint to, kiek gali viešasis sektorius prisidėti. Taigi aš manau, kad jeigu mes norime, kad ateityje vyriausybės turėtų daugiau galimybių biudžete kažką tai padaryti, tai būtent reikia sutaupyti pastatų išlaikymui. Ir po to tos pinigus sutaupytus iš pastatų sektorius bus galima panaudoti sveikatai kitoms rytims. Galime čia pagalvoti, kiek baisu yra kovoti šiame mūšyje ir galime aiškiai pasakyti, kad mes norime panaikinti kliūtis ES, kad būtent tos investicijos iš efektyvumo galėtų būti panaudotos. Strasbūrė kitą savaitę galbūt turėsime daugiau laiko, kadangi bus rinkimai ir taip toliau. Aš e, visą savaitę, jeigu kolegos turėtų kokių detalių klausimų, mielai atsakysiu, mielai dirbsiu su jumis, tai tikrai drąsiai kreipkitės į mane. Pirmininkė, jeigu galėtumėt tiesiog patvirtinti, kad mm, su mūsų šešėliniu uh, sutikimu, ką turime darbo tvarkėje, mes galime uh, tikėtis balsavimo uh, vasario 28 dieną. Gal galėtumėt pasakyti tvirtai, kad mm, turint omenyje tokį tvarkaraštį mes galėtumėm dirbti taip. Ačiū. Taip pat noriu padėkoti už pasiūlymą, kurį turėtų apsvarstyti valstybės narės. Taigi, sprendimą priimsime 28 vasarą šiame komitete, nes visi mano, kad tai būtų e, protingiausias pasirinkimas. Bet, kaip keltas kolegų minėjo, turime nepamiršti, kad mums reikia pakankamai laiko apsvarsyti kompromisus ir padaryti tai laiku, laikantis terminų. Frakcijos ir nariai turi juos išnagrinėti ir pateikti alternatyvas prireikus. Ir kiekvienas narys turės apsispręsti, kas jam primtina. Uh, Baigėme šio darbo atvarkės punkto svarstymą ir dabar pereiname prie, prie e, klimato kaitos konferencijos Durbane. Aš norėčiau pasakyti, kad kiekvienas kalbėtojas gaus po e, keletą minučių. Pavorom, čia ponė Delkestijo kalbės pirma. Ačiū. Pirmininkė, už tai, kad maloniai sutikote perkelti, sukeisti darbo tvarkės punktų tvarką ir salėje gana triukšminga šiuo metu. Nes kolegos bando išeidinėti iš salės. COP17 susitikimas įvykęs Durbane. Klimato kaitos konferencija. Man tikrai sunku kalbėti dar garsiau. Aš jau ir taip garsiai kalbu, jeigu kolegos e, pasistengtų netrukšmauti, būtų tikrai labai gerai. Cherry, you can say. Yeah, yeah. Please, colleague, a little bit quiet. Kolegos, sak, prašau visų elgtis tyliau, sako pirmininkas. I'm sorry, <laughs> I'm still a little bit. No, no problem, but um, the problem is have to leave. <laughs> you know. Yeah, okay. Okay, let's try it again. Let's... Pabandysiu dar kartą. Skirkime keletą minučių klimato kaitai. Tai susijęs su energijos efektyvumo iniciatyvomis, kurias ką tik svarstėme. Please. Quite please, this is very related to the um, subject we have been dealing uh, with uh, in the last. Uh... Taigi, Durbane įvykęs valstybių susitikimas, 17 vadovų susitikimas skirtas klimato kaitai. Bendrais bruožais vertinant jame buvo pasiekta keletas rezultatų. Ir dabar jau galime teikti, kad e, padėtis, kalbant apie galimus bendrus veiksmus ateityje, tai perspektyvos yra geresnės nei bet kada. Kalbame apie Durbano platformą ir tai reiškia, kad pasiektas susitarimas imtis priemonių, dėkti priemonės, kurias valstybės privalės bus įpareigotos teisiškai prižiūrėti. Taip pat išplėtotas Kyoto protokolas, nors kai kurios svarbios to protokolo dalis pra, prarastos. Nežiūrinti tai, jis pratestas, jo galiojimas pratestas iki 2015 ir tuo tarpu reikės, ir paskui reikės spręsti, kokiu priemonėms mes iki 2020-ųjų. Tačiau svarbu tai, kad visos iniciatyvos yra atviros. Durbano platforma yra susitarimas e, dėl būtinybės parengti kitą susitarimą, susitarti. Ir čia Europos parlamentas ir taryba e, komisijai vadovaujant turi galimybę, atsiveria nauja galimybė mums pristatyti savo tikslus ir savo siūlymus, kaip tų tikslų pasiekti. Tai galime siūlyti ir priemonės, kaip įtraukti daugiau valstybių, ypač stambių teršėjų - Kinija, JAV, kurios iki šiol nebuvo įtrauktos ką tik kalbėjome apie energijos efektyvumą. Ir jau esame kalbėję apie Durbano susitikimą. ES institucijoms atsiveria galimybė čia. Durbano platformos, nu, naujai sukurtos platformos dėka atsiranda galimybė siūlyti bendrą požiūrį, kaip siekti energijos e, vartojimo efektyvimo tikslų. Kit, kitas susitikimas vyks už metų Katare. Ir šiame komitete bei Envi komitete mes turėtumėme daryti štai tokią išvadą. Galime eiti priekin ir artėjant susitikimui Katare COP18 susitikimui turėtumėme pasiūlyti visą eilę saistančių tikslų energijos vartojimo efektyvumo srityje. Taip pat mažinti iš metalų kiekį, nes būtent taip e, galėtume imtis veiksmų, kurių negalėjome gyvendinti galiojant Kyoto protokolui. Taigi, pirmininkė, siūlyčiau taip ir elgtis. Eiti tą kryptimį. Mes bandome derinti bendrus tikslus, bendrą požiūrį, nepamiršę ir sėti tai su energijos vartojimo efektyvumu. Galbūt kitos valstybės, vienos valstybės galės elgtis vienaip, kitos kitaip. Bet jei mes elgsimės pakankamai lankščiai ir realistiškai, manau, kad tikrai nemažai pasieksime. Žinoma, geri ketinimai yra nuostabu, tačiau viskas negali apsiriboti vien tik jais. Turime juos įgyventinti ir daryti tai veiksmingai. Ir iš tikrųjų, nors nieko nauja Durbane nebuvo pasiekta, vertina, kalbant apie saistančią sutartį, ir tvarai kalbant, niekas nesitikėjo, kad ta sutartis atsiras Bet dabar atsiveria galimybių ir tai yra pozityvus dalykas. Viskas kol kas yra, kaip jau sakiau, atvira. Jei kas nors, pavyzdžiui, komisija, parlamentas ar Europos Sąjunga pasinaudotų šią galimybę, tai reikštų labai daug. Jeigu mes, e, jeigu kas nors turi pasiūlymų, kaip pasiekti pažangos, tai uh, dabar yra tas metas teikti šitokias iniciatyvas. Bendras požiūris, kaip pasiekti energijos vartojimo efektyvumo tikslų, mums atveria galimybę suvaidinti tikrai svarbų vaidmenį. Pirmininkas, ponė Sizelija. E, strinjam se s tem, kar je povedala gospa e, Del Castillo, e, da pogajanja pomenijo politični uspeh, vendar pa tisti. Ačiū, pirmininkė. Aš pritariu daugeliu ponios daugel stilijo minčių. Dėrybos politiškai vertinant buvo sėkmingos, nors tikros apčiopiamos pažangos nepasiekėme ir negalime būti visiškai patenkinti. Reikia konstatuoti, kad ES suvadino lyderės vaidmenį dėrybose. Tai buvo žingsnis priekin ir noriu pasveikinti komisijos narį, komisijos atstovus už tai, kad jie pasiūlė, jie buvo parengę darybinę strategiją ir jiems pavyko darybas pakreipti tinkamą kryptimę. Didėjai teršėjai - JAV, Kinija, Indija, Pietų Koreja, Saudo Arabija. Žvelgiant į, žvelgdama į tų šalių atstovus spaudos konferencijoje, uh, padariau išvadą, kad ES yra tas šalių blokas, kuris rimčiausiai vertina klimato taršos klausimus. O kalbant apie susitarimus, ponė Del Castillo minėjo Kyoto protokolo galiojimo protesimą. Buvo pasiekta ir kitų dalykų, kalbant apie žaliųjų klimato fondų struktūrą ir taip pat jų e, veikimo procedūrą, kitas aplinkosauginės priemonės. kalbant apie taršos mažinimą, tiesiog buvo konstatuoti principai, nebuvo pasiekta konkrečios pažangos dėgiant apskaitos, tar, taršalų apskaitos sistemą. Ir jūrų transportas yra labai svarbus. Kalbant apie įtrės poziciją, turime pripažinti, kad uh, Mm, neturime, kalba, gal, kalbant apie išlakų mažinimą, reikia turėti omeny CDM mechanizmą, švaraus vystimosi mechanizmą. Europos Sąjungoje reikia stengtis uh, siekti tokios politikos, kuri būtų orientuota į 2020 metus. Jeigu mes norime padaryti esminių pakeitimų, kurie turėtų poveikio siekia 2050 metų tikslų. Klimato kaita turi būti neatskiriama ES išorės politikos dalis. Besivystančios valstybės taip pat pademonstravo tam tikrą atvirumą, jos tai parodė ir Durbane. Ir todėl svarbu akcentuoti išorinį šių visų aspektų matmenį. Dar vienas dalykas, kai kalbame apie tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kelio gairių planą. Mums įtre komitete kelio gairių planas E, yra toks pat svarbus kaip ir kolegoms aplinkosaugos komitete. ITRE komitetas klimato kaitos klausimais privalo vaidinti tokį pat svarbų vaidmenį kaip ir Envi komitetas. Ir tai turėtų atsispindėti delegacijos sudėtyje, kuri vyks į COP18 konferenciją. Mes labai sklandžiai dirbome bendradarbiavimą su kolegomis iš Envi komiteto. Tačiau jei nebus užtikrintas e, tinkamas e, subalansuotas atstovavimas, tai negalėsime vaidin, vaidinti atitinkamai subalansuoto vaidmens. Ačiū, ponė Siselė, toliau ponė Karva. Ačiū, pirmininkė. Mano nuomonė, Durbane pasiektas svarbių rezultatų. Norėčiau paaiškinti, kodėl taip manau. ES atvyko su savo darbo tvarkė ir ta darbo tvarkė buvo svarstama, buvo ant stalo per visą konferenciją. Dar svarbiau Europai yra tai, kad pagrindiniai ES pateikti pasiūlymai buvo patvirtinti, jiems buvo pritarta. Kalbu apie kelio gairių planą, kuris apima 195 valstybės ir jos susituria dėl globalinio susitarimo, kuris bus Kyoto tesiniu. Ir tai bus antrasis įsipareigojimų laikotarpis po Kyoto protokolo. Uh, Taigi turime laiko dabar parengti reikalingus tolesnius susitarimus, kurie įsigaliotų po Kyoto protokolo. Ir taip pat jau turime tokio pa pagrindą tokiam globaliniam susitarimui, tai yra Durbano platforma. Ji yra svarbi, nes pirmą kartą visos valstybės dalyvauja lygiomis teisėmis. Nėra skirstimų į išsivyšiusias valstybės ir besivystančias šalis, kaip buvo Kyoto protokole. Žinoma, nepamirštame įsipareigojimų pagal gebėjimus principo, tačiau visi įsipareigojimai teisinių požiūrių bus vienodi ir visos šalis dėl to susitarė. Tai reiškia, kad mes galėsime pradėti renkti pasaulinį susitarimą. Kitas dalykas, svarbus kalbant apie Durbano platformą, ji kol kas yra ne iki galo apibriešta ir galime akcentuoti Europai svarbius aspektus kaip užtikrinti, kad augimas ir konkurencingumas būtų suderinamas su kova su klimato kaita ir kaip kovoti su skurdu. Tai yra svarbus klausimai, kuriuos reikia svarstyti ir tai svarbu mūsų komitetui, taip pat ir pramonės komitetui, taip pat ir pramoniai, kai, ką daryti su energijai imliomis pramonės šakomis šioje mums, mums siekiant kovoti su klimato kaita mes vienodomis teisėmis su Envi komitetu turėtumėme įnešti indėlį siūlant sprendimus, rengiant šį globalinį susitarimą ir mes turime laiko tai daryti, nes kitas Kijoto įsipareigojimų laikotarpis suteiks mums laiko parengti gerą, realistišką ir pragmatišką globalinį susitarimą, kuris pakeistų Kijoto protokolą. Taigi, mes turėtumėme nuo pat pradžių dalyvauti tame ir turėtume dirbti nuo pat pradžių šiame darbe lygiomis teisėmis su Envi komitetu. Thank you. Ačiū. Pon, galbūt komisijos atstovas ponas Karydė norėtų kalbėti. Very much, very Ačiū trumpai. Aš pritariu išklausytiems pasisakymams, kad COP17 bu, COP buvo diplomatinių pastangų e, sėkmė ir jeigu viską vertiname platesnėme kontekste, tai mums pavyko pasiekti visų uh, išsikelt, mūsų išsikeltų tikslų. Taip pat aišku yra tai, kad tai tik proceso pradžia, kuris bus ilgas ir 2015-aisiais, kuomet nustos veikti nauja platforma, mes atmėm būti pasirengę kitam etapui. Šie metai bus tikrai labai svarbus, nes mes iš esmės apie nustatysime dėrybinį mandatą, šiais klausimais mes e, tikimės sėkmingai dirbti su parlamentu ir su komitetu ir e, procesą kreipti tą linkme ir tą kryptimį, kuri būtų pagidautina Europos Sąjungai. Dėkui. Dėkuoju. Matau, kad grįžo ponas Royal. Ir vėl suteiksiu jam pirmininko vietą. Jis grįžta. Herzlichen Dank und äh, damit schnell geht direkt den nächsten Punkt. Labai ačiū. Kitas darbo tvarkės punktas be akinių nematau gerai. Koks tas mūsų kitas punktas? Pone Karinč, žodis jums. Aš kalbėsiu ilgai ir išsamei, kadangi e, mums visiems, nekalbėsiu ilgai, <laughs> iš tikrųjų čia pajokavau, nes visiems rūpi diskusija. jau vyksta antra diskusija. Pagal mano pranešimą, manau, labai svarbu yra tai, kad mes kaip parlamentas turime sustiprinti komisijos vaidmenį vertinant tarp vyriausybinius susitarimus tarp e, Europos vyriausybių ir trečiųjų šalių energetikos išteklių tiekėjų, mes turime siekti paralelių tikslų. Pirmasis akivaizdus tikslas, kuris tiesiogiai susijęs su e, pranešimu, yra tai, kad mums labai svarbu užsitikrinti, jog susitarimai su trečiosiomis šalimis dėl energetikos išteklių atitiktų ES teisę, pirmiausia, trečią energetikos paketą E, reikia užtikrinti, kad e, vartotojai e, gautų išteklius už geriausiai manomą kainą. Kitas tikslas yra susijęs su teisės aktais ir su šiuo teisės aktu tai bus pirmas žingsnis, kuris užtikrintų bendrą Europos balsą energetikos srityje. Jeigu Europos komisijos vaidmuo bus sustiprintas derantis valstybėms narėms ir trečiųjų šalių energetikos išteklių tiekėjams, mes tada e, įdėksime tam tikrą vienodumo elementą į diskusijas ir dėrybas. Valstybės narės turės e, siekti geriausios praktikos elementų, e, tarp jausinėse susidarimuose, kurie bus skirti vartotojams apsaugoti Ir taip pat bus e, pasiūlyta elementų, kurių e, turėtų vengtis, vengti e, vyriausybės. Šiaip tiekėjai nelabai domisi ES teisės aktais, jiems rūpi išskirtinumo elementai, nelabai rūpi atvira konkurencija, tai yra visiškai aišku, komisija uh, dalyvaudama darybose padės e, valstybei nariai ar e, didelė ji ar maža per, e, pagal Europos standartus, standartus, bet mes visi maži atskirai paėmus, jeigu palyginsime save su e, energijos išteklių tiekėjais, pavyzdžiui, Rusija, kuri didžiausia yra tokių išteklių tiekėja, jeigu paimsime kartu naftą ir dujas. Tik valstybės narės turės e, tam tikrų svertų darybose su trečiomis šalimis ir e, reikia užtikrinti, kad nebūtų įvesta išskirtinumo e, nuostatų, nes jeigu tai bus padaryta, bus taikoma sutarčių pažeidimo procedūra ir jos bus paduotos į teismą Europos Aš pateikiau pasiūlymų dėl teisės akto ir savo pasiūlymuose bandžiau konkrečiau išdėstyti procedūrą e, komisijos vaidmenį ir noriu pabrėžti du svarbius dalykus. Vienas dalykas e, - komisiją įtraukti kaip galima anksčiau. Tai bus labai svarbu ir įdomu net ir komercinėms struktūroms, kurios e, galiausiai pasirašys e, kontraktus ir uždirbs pinigų. Tai įneš daugiau teisinio iškumo ir bus žinoma, kad yra kur kas e, saugiau investuoti, negu kad, pavyzdžiui, nedalyvaut komisijai, nes po dviejų ar trijų metų gali kažkas pradėti tyrimą dėl sutarties pažeidimo procedūros. Manau, kad tiek ir bus mano pasisakymo. Jau buvau surengęs du susitikimus, vakar su visai šešėlinė susitikome pranešėjais. Iš to, ką išgirdau vakar, galiu pasakyti, kad e, matosi, jog e, visos kitos frakcijos pritarė, mūsų tikslas kaip galima vieningesnė pozicija Mes e, e, žinome, kad komisija, taryba galbūt gali pasipriešinti kai kam, bet dėl to mums reikia kaip galima tvirtesnės parlamento pozicijos. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Labai vertinu pranešėjo darbą, jo darbo metodus, komisijos vaidmuo. Derinant veiksmus dėl e, e, trečiųjų sustarimų su trečiosiomis šalimis turi būti pagerintas. E, kalbama apie vidaus rinkos paketą. Taip pat nepamirškime 2020 tikslų ir išorės ar sustarimai su trečiosiomis šalimis turi kažkaip būti priderinti prie mūsų tikslų. Bendrijai turi e, rūpėti, kokios bus tos sutartys. Komisija turėtų derinti ir tikrinti susitarimus Mums tinka pranešėjo požiūris, mums e, patinka jo mintis, kad reikėtų paaiškinti kai ką, paspartinti, organizuoti e, visą veiklą iš bendrijos perspektyvos. Vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, susitarėme dėl keleto dalykų. Ir vienas iš e, klausimų, apie kuriuos turime pagalvoti, yra susijęs su prekybos elementais energetiniuose susitarimuose, taip pat investuotojų apsaugos elementai. Ir kai tie dalykai pradeda veikti, mes taip pat tampame svarbus. Kadangi turime teisėkuros galių dėl tų elementų susitarimuose. Ir reikia to nepamiršti ir įtraukti tam tikrus elementus, nes reikia tai deramai apibriežti Europos parlamento e, vaidmenį. Taip pat reikia e, numatyti, kad komisija turi teikti reguliariai ataskaitas e, kad parlamentas būtų informuotas apie būsimus susitarimus dėl energijos išteklių tiekimo. Pranešėjas teisus dėl to, kad mes turime būti vieningi, ypač dėl e, veiksmų su taryba. Ponas Toirer, ačiū pirmininkė. Aš kalbu Aldė vardu, dėkoju pranešėjai už puikų bendrą darbą. E, Bert Langen kalbėjo apie prekybos aspektus, mes pritarėme tam, ką jis pasakė neteiksime pakeitimų dėl investuotojų apsaugos sutarčių, bet mes esame liberalai ir mums labai e, noris užtikrinti, kad mes nesukurtume biurokratinio kažkokio tai aparato. Valstybės narės nori, kad būtų užtikrintas energetinis saugumas ES mastu ir komisija galėtų šioje sityje suvaidinti savo vaidmenį, jos vaidmuo yra e, paremti. Nereikėtų kalbėti apie tai, kad komisija galės e, kištis į susitarimus e, tarp privačių bendrovių. Manau, jog galime kalbėti tik apie tarp vyriausybinius susitarimus, kur bus įtraukta Europos Sąjunga, šis aspektas e, turėtų įstraukti ir Europos parlamentas dėl e, parlamentinės priežiūros susijusios su ES tarptautinės prekybos elementais. Mes turėtume e, žiūrėti, kaip galima daugiau įtraukti parlamentą. Pone Cavela, dėkui pirmininkė. Norėčiau pasveikinti poną Karinčių Jis parengė tekstą šiuo labai sudėtingu klausimu. Turiu nemažai klausimų. Dėl pasiūlymo. Matau, kad a, e, numatoma centrinė Europos energetikos rinkos kontrolė. Tačiau komisijos tekste kalbama apie gana e, ribotą pasiūlymą dėl ekonominio poveikio. Ne, komisija mano, kad nereikia atlikti poveikio analizės, tai kodėl mes e, iš vis kažką darome. Ekonominės ir socialinės pasiekmes pagal komisiją E, yra nedidelės, taigi kodėl mes dabar bandome centralizuotai tvarkyti, valdyti Europos energetikos rinką. Aš asmeniškai neprieštarauju tam, tačiau turiu abejonių dėl kai kurių numatytų tikslų. dėl e, tarptautinių susitarimų. Viskas gerai, tačiau kitas žingsnis yra toks. Bus pažiūrėta, išnagrinėta, ar tie susitarimai atitinka ES teisę. Gerai, mes turime tą daryti. Tačiau e, kyla problemų, jeigu komisija pradės kištis nes e, atsiranda konfidencialumo informacijos klausimai ir geopolitiniai aspektai tampa aktualūs. Dėl rinkos e, numatytas laikotarpis sprendimams įgyvendinti tiems, kurių imasi komisija, bet rinka negalės, e, neturės laiko laukti tų sprendimų. Taip pat, jeigu e, žiūrėsime, ar susitarimą atitinka ES teisės aktus, viskas gerai. Bet ar nepradėsime žiūrėti, ar tai atitinka Europos struktūrų sprendimų, aiškiai pasisakysiu. Europos institucijų, pavyzdžiui, e, tarybos sprendimai gali būti laikino pobūdžio. E, sprendimas gali būti priimtas tam tikrai situacijai. JAV dabar rengiamasi prezidento rinkimams ir kyla klausimas dėl sankcijų Iranui. Keturios valstybės narės - Ispanija, Italija, Prancūzija ir Graikija - yra e, sudariusios e, sustarimus su Iranu dėl dujų tiekimo. Ir komisija dabar e, priima sprendimą dėl sankcijų Jeigu e, bus įgyvenamas laikinas tarybos sprendimas, bus nutrauktas e, dujų tiekimas iš Irano. Po rinkimų JAV tikriausiai bus rastas kažkoks būdas e, sutarimas su Iranu. Bet kaip dėl tarybos sprendimo ir šalių, kurios nukentės dėl jo, kurias jis palies kai kas bus vėliau, kai, pavyzdžiui, bus dujų tiekimas nutrauktas. Mes e, turime užtikrinti, kad bus laikomas ES teisės aktų, tačiau turime dar kartą pasižiūrėti į mintį, kaip e, reikia e, laikytis sprendimų, laikinų sprendimų priimtų ES institucijų kažkas e, įvyksta blogo Irake, žmonės žūsta, priimamas kažkoks laikinas sprendimas, tai ką tada daryti? Energetika, energijos ištekliai nėra toks gaminys, kurio tiekimą gali nutraukti, atnaujinti kada nori. Mes e, norime, kad valstybės narės laikytųsi prievalių, komisija, komisija taip pat turi žiūrėti šios dalykus, tačiau penktame teksto punkte kalbama apie tarp vyriausybinius susitarimus ir nėra numatytos komisijai galimybės. Kodėl? Gali E, būti taip, kad bus pradėti taiko, taikyti dviejopi standartai, pavyzdžiui, dėl tų dešimties procentų, kurie uh, numatome. Šis tekstas yra labai svarbus. Uh, klausime atrodo, uh, pasisai kalbėtojai, kurie neprieštrauja tam, ką mes čia sakome. Neprieštaraus. Jeigu mes renksime klausimą, š... tai mes galime išgirsti rimtų prieštaravimų mūsų bandymams e, priimti šią priemonę. Jeigu, pavyzdžiui, Rusija, laimė ir nelaimė, yra viena iš mūsų pagrindinių tiekėjų, mes neturėtume paprasčiausiai klausyti jų. Ar taip? Nežinau, kaip jie vertins šį sprendimą. Ačiū. Dėl klausimų buvo sutarimas tarp šešėlinių, atsiprašau, taip, koordinatorių. Kvietimai buvo išsiuntinėti ir aš nieko nebegaliu padaryti. Iš esmės teisingai sakote, kai yra klausimai, reikėtų, kad būtų prelegentų atstovaujančių skir... E, skirtingoms nuomonėms, bet e, dabar jau nieko nebepadarysi, jeigu dar pridurtumėm papildomų dalyvių, paskui jau nebesuseitų skaičiai, laiko prasme taip pat. Vidal Quadras. Ačiū pirmininkė. Šiame komitete dažnai pabrėžiame, kad reikia galingo vidinio koordinavimo valstybėse narėse, reikia siekti tikrai integruotos energetikos vidaus rinkos. ir daug jau yra padaryta siekiant bendrų veiksmų. Be, jeigu pažiūrėtumėm, aišku, sutarimus tarp valstybių narių, trečiųjų šalių, būtina užtikrinti solidarumą tarp valstybių narių. Man atrodo, priešingų atvejų būtų nebesivadovaujama ES dvasia, jeigu būtų sudaromi kažkokie energijos tiekimo susitarimai tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių, kurie būtų naudingi tik tai tą tai konkrečiai valstybei nariai, bet kenktų kitų valstybių narių interesams. Tad reikalingas informacijos mechanizmas, ko, ką čia mes ir turėtumėm. Uh, dėl susitarimų tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos srityje. E, kolega Karenč parengė pranešimą, kuris puikiai paaiškina komisijos pasiūlymą ir kur būtent aptariami tie klausimai, kur reikia daugiau aiškumo. Pavyzdžiui, jeigu komisija parengė neigiamą nuomonę dėl tokio galimo sutarimo, kas tuomet būtų? Aišku, jeigu tik tai komisija pasakytų, kad mums tai nepatinka ir nieko po to neįvyktų, tai nebūtų prasmės tokio, tokios nuomonės netrenkti. Taigi Paskalinš puikiai paaiškina visą tai, kas turėtų būti daroma toliau, jeigu komisija pateiktų neigiamą nuomonę, kad tai turėtų būti tarsi, perspėjimo valstybei nariai forma pateikta, pateikta nuomonė, kad yra perspėjant, kad kodėl ta nuomonė neigiama, kad nesilaikoma ES teisės aktų ir kodėl. Ir Jeigu valstybė narė nesilaikytų tokio perspėjimo, tai tuomet e, komisija galėtų imtis ES e sutarčių pažeidimo procedūros. Būtina taip pat laikytis ir konfidencialumo nuostų pagal 7 straipsnį. Tai turi būti taikoma visai informacijai, kurią komisija teikia valstybėms narėms. Būtina atsiminti, kad eina kalba apie trečio straipsnio visus tris, visas tris pastraipas, ne vien tik tai trečią pastraipą. Septinto straipsnio visas tris pastraipas, kad konfidencialumo nuostatos būtų taikomos tinkamai. Ir pranešime aiškiai pasakyta, kas yra ta konfidenciali informacija ir čia pranešės tikrai atliko puikų darbą. Be abejo, reikia vengti dubliavimuose, persidengimo veiklos. Panas Kerinč taip pat labai puikiai šį klausimą aptarė atitinkamame pakeitime, kalbant apie pranešimą dėl pasiūlymo priimti sprendimą. Visą tai irgi turi būti daroma laikoma, laikantis direktyvos dėl garantuoto dujų tiekimo nuostatų. Aš irgi dalyvavau rengiant šią direktyvą. Na ir galiausiai keletas labai svarbių elementų, kas gali būti gan pavojinga. Komisija sako, kad ji gali vertinti, ar susitarimas atitinka es teisės aktus. Ir čia eina kalba ne vien tik tai apie jau pasirašytus susitarimus, kalbama apie galiojančius sutarimus, taip, ne vien tik tai apie pasirašomus sutarimus, bet ir jau apie galiojančius sutarimus. Tai reiškia, kad yra e, šiek tiek ir veikimo atbulinė tvarka. O tai yra pavojinga, kai kalbame apie teisės aktus, kad jie gali galioti atbulinę tvarką. Kai kurie kai susitarimai yra sudaromi labai ilgam laikui. Tad mes turime būti labai atsargus, jeigu čia būtų numatomas teisės akto galiojimas atbulinė tvarka. Visuomet juridinėje srityje tai yra labai pavojinga. Dar vienas dalykas, kai eina kalba apie prieigą prie informacijos, valstybė narė turi užtikrinti e, komisijai galimybę prieiti prie informacijos, jeigu uh, būtų pradedamos dėrybos pakeisti kažkokį galiojantį sutarimą ar sudaryti naują sutarimą. Manau, kad valstybės narės turi suteikti komisijai galimybę prieiti prie tokios informacijos, tačiau būtina pabrėžti, jog konfidencialumo reikalavimai visuomet turi galioti. Manau, kad bendrai vertinant šis pasiūlymas yra pateiktas laiku, yra labai aktualus ir mm, šioje srityje nuostos tikrai patobulės. Aš labai sveikinu pranešėją. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Pane Hübner. E, dziękuję bardzo. E, po tych wszystkich e, już wcześniej wypowiedzianych. Ačiū pirmininkė. Po viso to, kas jau buvo pasakyta, aš galvoju, kodėl mes neturime standartinių sutarimų, jeigu ES sudaro sutarimus su energiją teikiančiamis valstybėmis ar jų grupėmis, kodėl negalėtumėm turėti standartinės formos susitarimo. Man atrodo, atėjo laikas tuo pasirūpinti. Jeigu norime, kad tokie sutarimai juridinių požiūrių būtų uh, be priekaištų, tai turime turėti parengtą standartinės formos susitarimą, susitarimo modelį, kurį parengtų mm, komisija ir turėtų būti laikomasi standartinių nuostatų, tuomet sudarant tokius sutarimus. Esminis dalykas yra tai, kad nebūtų kokių tai teisinių ir administracinių klaidų sudarant tokį sutarimą kaip panas Vidal Kvadras pasakė, gali būti tam tikrų konfidencialių elementų, bet man atrodo, kad didžioji dalis tokio susitarimo galėtų būti standartinės formos formuluotės. Mes nekalbam apie kažkokios čia konkurencijos uh, dalykus tarp valstybių narių, kurios teikia energiją. Mes kalbam apie tai, kad reikia garantuoto energijos tiekimo, kad būtumėm garantuoti, jog energija bus tiekiama. Turint omenyje, kad tiekėjų yra didelė įvairovė, aš nesakyčiau, kad reikėtų kažkokių slaptų, konfidencialių susitarimų. Tad aš pasisakyčiau už standartinės formos, pavyzdinės formos sutarimą, kurio būtų laikomas visoje Europos Sąjungoje. Ir nereikėtų tada tų begalinių diskusijų, čia gerai, čia negerai, čia formalus aspektai gerai atspindėti, čia ne. Matome infrastruktūros, statybos rytyje turime standartinės viešųjų pirkimų procedūras ir jos pasiteisino. Ir manau, kad tai yra būdas užtikrinti, jog konkurencija būtų tinkama ir sąžininga, kad nebūtų kažkokių tai įtarinėjimų. Pone Karenč, ar jūs norėtumėt pirmą išklausyti komisijos, ar pirmą jūs norite pasisakyti? Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms už komentarus. Man atrodo, jie labai naudingi. Aš dabar trumpai pabandysiu sureaguoti dalį iš jų. Visų pirma, gal pabandysiu sureaguoti į paskutinės kalbėjusios ponios Hübner pastabas dėl mm, tų konfidencialių, slaptų, šešėlinių sutarimų sudarytų kažkur tai pasislėpus prie žvakių šviesos mm, urvose. Uh, reikia pasakyti, kad vis tik tai tai yra tarp vyriausybiniai sutarimai ir būtent šiuo teisės aktu kalbame apie tai. Yra um, įmonių sutarimai, yra um, susitarimai uh, tarp verslo subjektų, apie tai nekalbame. Dauguma energijos tiekimo sutarimų yra komerciniai sutarimai. Ir todėl labai svarbu, kad visa ta komercinė informacija, tiekimo kaina, uh, sąlygos ir taip toliau būtų išlaikyti konfidencialus, nes jeigu įmonės uždirba kažko, tai juk tai yra Europos įmonės. Ir jeigu yra kažkoks tai komercinis susitarimas, jeigu ta komercinė uh, informacija būtų paviešinta, tai žinoma, palyginti su konkurentais tokios įmonės situacija būtų labai nepalanki. Mm, galbūt kitiem tada būtų pasiūlytas geresnis sandėris, juk yra tarp tokių vidinių sutarimų e, ir, ir subtilybių. Tad aš manau, uh, kad labai svarbu būtų išlaikyti komerciniškai jautrios informacijos konfidencialumą. Kita vertus, yra tų stambiųjų energetikos sutarimų, kurie sudaromi ilgiems metams, čia ir, ir Europos įmonės apimamos, ir, ir užsienio tiekėjas taip pat, ir, ir labai svarbu, kad būtų tas toks platesnis palaikymas ir dažnai todėl ir vyriausybė prisijungia prie tokio susitarimo, pasirašo tokį susitarimą ir tuomet, aišku, būtent tie tarp vyriausybiniai susitarimai jau yra mūsų čia reikalas. Bet dalis to susitarimo yra verslo informacija, kuri turi būti konfidenciali, o ta kita dalis, kur yra ta vyriausybinė susitarimo dalis, tą turi komisija vertinti. Jeigu valstybė narė sako, kad kažkokia tai informacija yra konfidenciali, kad ta informacija nepradėtų keliauti plačiai visur būtent tą mes norime užtikrinti. Tai yra būtent ta detal, tokia delikati viso šio paketo dalis, kuriai reikalingas tas ypatingas dėmesys. Jeigu dėl komisijos įsitraukimo būtų ne vien tik tai standartizuoti nuostai, bet ir kažkokios standartizuotos uh, sutartys, man atrodo, tai visiškai atitiktų šio, šio teisės akto nuostas, tačiau reikia būti atsargiems, kad uh, nepakenktumėm įmonių teisiai išsaugoti tam tikrą informaciją konfidencialiai, kas būtų visiškai nereikalinga. Uh, Tai tai yra mano pasiūlyme, man atrodo, šeštame straipsnėje aptarta, kur kalbu apie konfidencialumą. Man atrodo, viskas labai aiškiai pasakyta, gal kažkas galėtų pasiūlyti, kaip dar patobulinti formuluotę, bet tikrai mes nenorime pažeisti įmonių informacijos konfidencialumo. Mes norime prižiūrėti tarp vyriausybinių e, susitarimų, tarp vyriausybinę dalį. O ta dalis, susitarimo, kur kalbama apie konfidencialią įmonių informaciją. Ta reikėtų išsaugoti konfidencialią. Galbūt tam tikra aktuali informacija būtų perdodama komisijai, bet po to komisija kažkokios informacijos nepaviešintų, nepaskleistų plačiau. Dėl ponios Cevelos pastabų konkrečiai dėl sankcijų tiekiančioms kažkokioms tai e, valstybėms, čia konkrečiai Iranui. Čia mes nekalbam apie tai. Šiuo teisės aktu sakome, kad tarkime, jeigu Graikija turi sutarimą su Iranu dėl energijos tiekimo, ar nori pasirašyti sutarimą, ar Bulgarija su Rusija, ar Vokietija, tarkim, kad tie sutarimai tarp vyriausybiniai sutarimai atitiktų ES teisės aktus. Pavyzdžiui, Graikijos dabartiniai sutarimai turi visiškai atitikti ES teisės aktus. Turite naftos ar dujų tiekimo? Naftos ir dujų tiekimo sutarimus. Aš darau prielaidą, kad jie atitinka teisės akt, ES teisės aktus. Tačiau jeigu komisija pritaikytų kokias tai sankcijas, kurios galėtų kelti pavojų tokiam sutarimui, tai būtų labai blogai Graikija ar kuriai kitai valstybė narė, kuri turi sutarimus su Iranu. Tačiau šiuo teisės aktu mes tokios problemos nesprendžiame. Čia taryba jau turi viską nuspręsti ir kitos valstybės narės turi pasakyti prieš pritaikant sankcijas, gal reikia pagalvoti, kokie būtų alternatyvų steikimo variantai variantai, kas būtų, jeigu mes lieptumėm šiai valstybei sulaužti sutarimą ir taip toliau. Čia jau yra vyriausybių sprendimai, čia jau ne ES. Mm, teisės aktai. Svarbu galvoti būtent apie atitikimą ES teisės aktams. Šiuo teisės aktu mes nesprendžiame šio klausimo. Tai yra tarybos darbas. Čia jau ne es, e, atitikimo es teisės aktams dalykas. Tai gal būtų tokios dvi pastabos. Toliau dėl laiko klausimo, kad įmonės negali laukti. Čia, man atrodo, gal būtų toks slidus kelias. Aš kalbėjau su kai kuriais politikais, galvojant apie keturių savaičių terminą. Uh, Taip suprantama, kad galbūt komisija norėtų ir ilgesnio laiko, kad galėtų visus puslapius įsiskaityti. Tačiau man atrodo, kad jeigu viskas gerai susitarimu, tai du mėnesiai galėtų būti maksimalus terminas. Gaunate iš komisijos žalią kortelę arba jokio atsakymo nėra, tai reiškia žalia kortelė duota. Uh, kai kurie politikai nori, kad būtų iš karto viskas e, sprendimas, kiti, kurie turi omenyje, koks turi būti darbas atliktas ir realistiškiau, aišku, vertinant tos terminus. Bet daugiau, tai gal tiek būtų. Labai ačiū visiems, dar lauksiu tolesnių jūsų pasiūlymų didžiausias mano prioritetas buvo būtent tie pasiūlymai, kad dauguma komiteto narių galėtų paremti, kad turėtumėm tvirtą parlamento poziciją. Nes galvojant apie laukiantį trilogą, reikės dar porą kliūčių įveikti ir kuo vieningesni mes būsime, tuo didesnis bus šansas laimėti. Tavila atsich nochmal für die kurze Intervention gemeldet. Pone Tavela, jūs prašėte žodžio. Noriu padėkoti Jums už Jūsų išsakytus pastebėjimus. Norėčiau kalbėti labai konkrečiai. Konstatuojamosios dalies punktas. Antras punktas. Ten pasakyta, e, kaip numatyta privalomai sutartyje arba privalomai numatyta įstatymė. Taip, valstybės privalo laikytis įstatymų, tačiau mane ypač neramina privalomosios nuostatos numatytos ES institucijų teisės aktuose. Tos nuostatos tvirtinamos ad hoc pagrindu. Energetika, energetikos sutis nafta, dujos yra e, žmonėms skirtas e, skirta paslauga. Todėl mes negalime pareikšti valstybėms narėms, na, jūs, pavyzdžiui, privalote imtis importuoti dujas. E, Todėl siūlyčiau išbraukti tą e, nuostatą kur kalbama apie ES teisės aktus. Juk dujų ir naftos atsargų negalima užsitikrinti ad hoc pagrindu. Man atrodo, kad aš pakankamai logiškai kalbu. Na, reikia laikytis sprendimų, tačiau kaip ad hoc sprendimų pagrindų galima priversti valstybės e, užsitikrinti e, išteklių tiekimą iš Irano. Pa, pažvelkime į JAF. JAF nori dalyti spaudimą Iranui. Puiku, nematau problemų. Uh, Bet po rinkimų Junktinėse valstijose už praėjus pusiai metų tuos valstybės santykis su Iranu pasikeis. Kaip bus su tomis keturiomis valstybėmis ES, o tarptautinėse rinkose naftos ir dujų kaina žaibiškai pakils. Būtent todėl aš siūlau išbraukti tą nuorodą į ES teisės aktuose numatytas nuostatas. Ačiū norėčiau paprašyti, paklausti komisijos, ar jos atstovai norėtų pasisakyti. Ačiū, laba diena visiems. Mes su dideliu susidomėjimu klausėmės išsakytų nuomonių ir mus tikrai džiugina pranešimo projektas, kurį parengė ponas Karinč ir mes laukiame galutinės jo redakcijos. Mus ypač džiugina tai, kad, šiam, kad šis pranešimas palaiko bendrą kryptį patvirtintą komisijos pasiūlyme daugelie sričių, sričių. Taip pat e, sustiprintas komisijos kaip konsultacinės institucijos vaidmuo ir taip pat minimas minėjom būtinybę kalbėti vienu balsu išorės energetikos santykių srityje. Norėčiau ypač akcentuoti keletą dalykų aptartų šiame pranešime. Bendra apriptis bei apibrieštis, kas yra ta vyriausybinis susitarimas. Manome, svar, kad svarbu, jog numatytas keitimasis informacija, taip pat numatyta prievalė komisijai e, informuoti apie būsimas darybas yra tampa pareiga. Taip pat norime akcentuoti komisijos kaip e, stebėtojo statusą tarp vyriausybinėse darybose, jeigu to pareikalaus valstybės narės. Mes numatome e, privalomą eksantį atitikties ir kontrolės mechanizmą. Norėčiau akcentuoti keletą pasiūlymo bruožų. Visų pirma, nesikišama į valstybių narių gebėjimus, galimybės įgyvendinti tą susitarimą. Viskas priklauso tik. Viską sprendžia valstybių narių ir komisijos susitarimas. Taip pat atitikties tikrinimas. Komisija mano, kad nereikia poveikio vertinimo studijos, o kad vietoj to e, galima surenkti viešasias konsultacijas. Ekonominės ir socialinės šio pasiūlymo pasiekmes yra tik netiesioginės. Jei mechanizmas bus įgyvendintas, investuotojams bus užtikrintas mm, didesnis tikrumas ir tai bus naudinga vartotojams, kaip šiandien ir buvo akcentuota. Nebejoju, kad jūs visi puikiai žinote, kad atskirų tarp vyriausybinių susitarimų atikties įvertinimo aspektas yra labai opus. Tuo atveju, jei tarp vyriausybinis susitarimas atsiųstas komisijai e, e, yra pripažįstamas netitinkančių kai kurių reikalavimų, komisija užmesga kontaktus su valstybėmis narėmis, bandama išsiaiškinti, ar negalima persidėrėti dėl kai kurių nuostatų. E, Dėl pirmos straipsnio trečios dalies noriu jūs perspėti, kad sunkiai įsivaizduoju, kad būtų įmanoma komisijai tiesiog tiesiai šviesiai pareikšti, kad koks nors susitarimas netitinka kokiu nors nuostatu. Tiesiog komisija iš pradžių kreipsis į valstybę narę, o tik po to pradės pažeidimo tyrimą Noriu padėkoti Jums uždėmesi. Ačiū Jums. Sako pirmininkas, norėčiau tik priminti, kad pakeitimus reikia įteikti iki sausio 17 vidurdienio ir einame prie kito darbo tvarkės punkto. Gyvybės draudimas ir gamtinis turtas ES biologinės įvairovės strategija iki 2020-ųjų. Pranešėje yra ponė Jordan Sizeli ir iš karto žodį suteikiu jai, sako pirmininkas. E, govorili bomo o um, strategiji za ohranitev biodiverzitete v Evropski uniji. Uh, verjetno se vas večina spomni. Biologinės įvairovės išlaikymas jas yra labai svarbu, todėl mums reikalinga strategija šiuo klausimu. Tikriausiai prisimenate, kad 2010 buvo biologinės įvairovės metais O praeisiais metais įvyko stambi konferencija skirta biologiniai įvairoviai Nagojoje, Japonijoje ir priėmė išvadas, kad 2000, nuo 2010 iki 2020 turėtų būti biologinės įvairovės dešimtmetis. Viskas gerai, viską galime teoriškai palaikyti, tačiau realybė yra šiek tiek kitokia. Matome, kad biologinė įvairovė nyksta. 25 rūšys ES, 25 žuvų rūšys ES, kur, kurias žvejojame, joms iškilo išnykimo pavojus ir remiantis jungtinių tautų atliktą studiją kiekvienais metais e, prarandame 3 procentus BVP pra, dėl to, kad išnyksta kai kurios e, rūšys, biologinė įvairovė nyksta. Taigi mums būtent dėl to mums reikalinga biologinės įvairovės strate, išsaugojimo strategija. Iki 2010-ųjų kalbėsime, svarstysime reikalingą atitinkamą finansavimą tokiai strategijai. Ta, tai reikės suplanuoti ir patvirtinti horizontaliai. Ir dabar jau reikėtų pradėti imtis tų priemonių, jei norime išsaugoti turimą biologinę įvairovę. ES biologinės įvairovės strategija turėtų kalbėti apie buveinės. Taip pat svarbu, kad 2020 komisija pasiūlytų, kad, kad komisijos pasiūlyti šeši tikslai būtų pasiekti ir su, taip pat būtų įdėktos su, su tais tikslais įėjamos priemonės. Pavyzdžiui, gamtos atkūrimas, taip pat ekosistemų puoselėjimas buveinėse. Tai susijęs su žemės ūkio veikla, taip pat e, vandenyje gyvenančiomis rūšimis. Vienas iš tikslų apima kovą su agresyviamis, e, ne, tradiciškai buveinėse negyvenančiomis rūšimis. ES siekia išlaikyti turimą biologinį įvairovę. Mano nuomonė tuo tarpu yra rengiama. Aš ją rengiu. Svarbiausi dalykai yra išdėstyti šiuo klausimu parengtose studijose. Tai yra, kaip biologinės įvairovės nykimas atsiliepia BVP mažėjimui. Reika, mums reikia numatyti finansinės priemonės, kurių dėka gamtai sugražintume pradinį jos būvį ir išsaugotume biologinį įvairovę. Biologinės įvairovės negalime traktuoti kaip kažkokios papildomos politinės srities. Ši politikos sritis turi tapti neatskiriama kitose sritise vykdomos es politikos dalimi. Toliau. Komisija paskelbė, kad ji planuoja paskelbti strategiją dėl ekologiškos infrastruktūros iki 2012. Žinome, kad į komisiją ką nors paskelbė, tai paprastai tai siejama su kokiu nors tikslu, kuris uh, paskelbiamas vėliau. Nemanau, kad šis tikslas yra pakankamai plataus užmojo. Reikėtų veikti sparčiau, pageidaučiau sinergijos tarp mm, politikos planų skirtingose sritise. Mes norėtumėme, kad tai būtų siejama su telekomunikacijų infrastruktūros sritimis Taip pat galėtume teikti pasiūlymą dėl ekologiškos infrastruktūros. Tai yra absoliučiai būtina ir toks pasiūlymas turi pasirodyti kiek įmanoma greičiau. Taip pat savo pranešime kalbėsiu apie patirtį, inovacijas, mokslinius tyrimus šioje srityje. Svarbu ne tik įvertinti dabar susidariusią padėtį. Informacija ir sąveika. Ir sąveika įvertinant bioįvairovę. Biologinės įvairovės matas. Tai yra mums visiškai nežinomi dalykai. Mes nežinome, kiek, verto, kiek vertos yra mūsų siūlomos paslaugos ir kuriami gaminiai vertinant viską biologinės įvairovės matu. Taip pat reikia internalizuoti išorės kaštus. Jei to nepadarysime, tikrai negalim, ne, ne, nesustabdysime biologinės įvairovės nykimo. Turime įkainuoti kažką tai, jeigu norime, kad tas dalykas taptų vertinamu. Minėjau 2020 iniciatyva 2020, Horizon 2020 ir informacijos svarba įvairiose politikos srityse bei įvairių planų skirtingose politinėse srityse gyvendinimo svarba. Taip pat reikia nepamiršti mažų ir vidutinių įmonių, kurios yra gyvybiškai suinteresuotos šiuo sektoriumi. Jos negali leisti, kad uh, užsakomų rengiamų studijų uh, finansavimas tektų joms. Reikėtų užtikrinti reikalingą kaitą informaciją. Taip pat kalbu apie ryšį tarp e, klimato kaitos ir biologinės įvairovės būklės. Kalbame apie politikos įgyvendinimas skirtingose srityse, pavyzdžiui, aplinkos saugos srityje, kur daugybė teisės, daugybės teisės aktų įgyvendinimas stringa. Pakeitimus reikia pateikti iki uh, sausio 16, 16, o vasario 6 turėtumėm balsuoti komitete. Tai tiek aš norėčiau Jums pranešti tuo tarpu. Ačiū ką tik išgirdome pateik, pakeitimų teikimo terminą, ar komisijos atstovai norėtų kalbėti. Taip, prašau. Thank you very much. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums ir parlamentui, kad ėmėtės bioįvairovės klausimą, kad e, labai aiškę nuomonę reiškėte apie pačią strategiją Mes matome, kad nuomonės mm, mūsų sutampa ir strategijos įgyvendinimas bus sklandesnis visuose e, sektoriuose srityse, kaip jūs sakote, tai labai svarbu, kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinama. Norėčiau jūs patikinti, kad dirbame toliau ir siekiame rezultatų pagal šią strategiją. Mes taip pat labai tikimės e, bendro darbo su jumis, tik tokiu būdu bus sėkmingai, mum, sėkmingai pavyks įgyventinti tai, kas parašyta. Labai ačiū Jums už nuomonę, pastabas ir darbą siekiant integruoti bioverovės aspektus į kitų sektorių politikos priemonės. Ačiū. Dėkoju. E, sausio 17 terminas pateikti pakeitimams. Tiek šiuo klausimu. Šešėliniai pranešėjai nenori pasisakyti. Tuomet kitas klausimas. Septintasis. Maistas skirtas kūdikiams, e, mažiems vaikams ar žmonėms turintiems specialių dietos reikalavimų, medicinių reikalavimų. Ponas Takula pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Kaip sakėte, Kalbam apie maistą skirtą mažiems vaikams, kūdikiams ir specialios medicinės paskirties maistą. Aplinkos komitetas šį klausimą sprendžia mes turime pateikti nuomonę šiam komitetui. Kadangi tai tik nuomonė, aš laikiausi e, mūsų komiteto kompetencijos ribų, pasižiūrėjau tik į pramonės, energetikos, mokslinių tyrimų inovacijos aspektus. Klausimas yra gana techniškas. ir galbūt kyla klausimų dėl tam tikrų aspektų, pirmiausia tų, kurie nepatenka į mūsų komiteto kompetenciją. Tai yra susijęs su maistu skirtu vaikams, e, kūdikiams, tai grūdinėmis kultūromis pagristas maistas, kitais maisto, kiti maisto produktai. komisija nekalba apie sportininkų, diabetikams e, skirtą maistą ar e, maistą su labai žemu Liukeminių indeksų. man Pasižiūrėjus į komisijos pasiūlymą, e, kai kurie aspektai pasirodė labai vertingi, pavyzdžiui, maistas e, skirtas svoriui mažinti, maistas skirtas e, vartoti be kitų priedų tam tikrais laikotarpiais. Taip pat yra aspektai susiję su kitais elementais. Kalbėjome su komiteto nariais, mes e, kaip, teikėme nuomonę kaip komitetas. Galime pateikti pasiūlymus aplinkosaugos komitetui dėl sričių, į kurias e, šis komitetas taip pat galėtų pasižiūrėti. Ir tai yra susijęs su komiteto konkrečiais mūsų konkrečiomis nu, veiklos sritimis. Teisės aktas jau pateiktas senokai. Mes turime keletą pakeitimų dar. Gavę galiausias termi, galtinis terminas kitą savaitę antradienį yra pateikti tolesniems pakeitimams, dar turime laiko. Taigi aš daugiau ir nekalbėsiu dabar, galbūt komiteto nariai norėtų ką nors pasakyti, tai jeigu taip, tai prašau. Pone Grostet, jinai yra šešėlė pranešė. Pirmiausia, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad ši tema yra labai svarbi. Yra svarbi, kadangi susijusi su vartotojų apsauga, inovacijomis ir mums taip pat svarbus e, žemės ūkio maisto pramonės dalykai, nes tai yra labai daug produktų eksport, mutuojanti pramonės sritis. Šis sritis vykdo daug mokslinių tyrimų, kad būtų pritaikyti maisto produktai konkretiems tikslams, konkretiems vartotojams tiksliniams. Pavyzdžiui, sportininkams gamiamas skirtas maistas asmenėms, kurie glitimo laktozės netoleruoja. Ir labai dažnai žinome e, siekiama gaminti ir e, produktus skirtus lieknėjimui. Labai svarbu prisiminti, kad šis teisės aktas susijęs su mūsų visais gyventojais, kokiame nors jų gyvenimo etape. Aš pritariu pranešėjo minčiai, nuomonės referento minčiai ir e, vartotojams ir e, atitinkamus institucijoms yra labai sunku kontroliuoti maisto produktus tiek e, bendrai visiems kitus, tiek tam tikroms grupėms. Man atrodo, kad mes turime, kaip galima, geresnį e, vartotojų apsaugą užtikrinti šioje konkrečioje srityje, nes tai yra susijęs su maisto ir sanitarijos saugumo elementais. Europos komisija nori supaprastinti vidaus rinkos e, funkcionavimą, supaprastinti teisės aktus, sumažinti reglamentavimo naštą tačiau reikia tai daryti ne pažeidžiant vartotojų interesų, aš tą norėčiau priminti komisijai, reikia užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp šių dviejų pusių. Egzistuoja produktų e, kategorijos, kurias apėmė senoji direktyva ir pagal komisijos pasiūlymą jie nebepatenka į reglamentavimo lauką. E, dėl sudėties, e, ženklinimo etiketėmis, e, kai kurie pasiūlymai gali kelti problemų, nes atsisakoma tam tikrų reikalavimų ir tai gali kelti pavojų vartotojams, kurie negaus pakankamai išsamios informacijos. Dėl produktų, kurie skirti lieknėjimui, lieknėti, kurie yra mažo kaloringumo, reikia dažnai ir medikų nuomonės tokiais atvejais, o egzistuoja tekste tam tikra konkreti vieta, kur apie tai kalbama ir sakoma, kad e, įmonės turi labai atsakingai elgtis ir teikti visą informaciją apie produktus skirtus atitinkamai vartotojų kategorijai. Taip pat e, kartais žinome, kad kai kurie gamintojai paprasčiausiai e, pasako, kad tai yra geras produktas tiems, kurie nori sulieknėti visai uh, nesusiję ir neužtikrinama tokia pat kontrolė ir griežtumas. E, labai dažnai mažas vidutinės įmonės e, dirba plėtodamos tokius labai specifinius e, projektus ir jie, jos negali dalyvauti konkurencinėje kovoje su didesnėmis įmonėmis. Paminėsiu pavyzdį. Coca-Cola per olimpinės e, žaidinės rengia didžiulės e, kampanijas reklamos. E, sakoma, kad gėrimas padeda, Coca-Cola padeda išlaikyti sportininkų tonusą. Ir siūloma būtent konkretus produktas palaikyti sportininkų tonusui. Bet reikia labai atsargiai į tai žiūrėti Dabar sakoma, kad kai kurie produktai nebus reglamentuojami ir vartotojams tai gali sukelti neiškumo ir e, pakengti konkurencijai. Ir e, dėl to turime būti budrus. E, turime taip pat labai atidžiai žiūrėti į maisto produktus be glitimo, apie tai kalbėjo pranešėjas. E, žinome, kad yra žmonių, kurie susirga e, vartodami maisto produktus su glitimu. E, jiems turi būti gaminami tikrai specifiniai produktai ir jie apie tai turi žinoti. Taip pat maisto produktai skirti kūdikiams maistas skirtas kūdikiams. Vaikui dviejų, trijų metų taip pat reikia numatyti apsaugos priemonės, nežinome, kiek gali būti pesticidų piene, kuriuo yra maitinami vaikai e, sakoma, kad E, vaiką reikia ginti iki metų, o paskui tokiu, nebereikia taikyti tokių e, griežtų apsaugos priemonių. E, manau, kad iki trijų metų reikia taikyti labai griežtas sąlygas vaikų maistui iki trijų metų. ir siūloma kai kurių nuostatų atsisakyti šioje srityje, manau, kad tai kelia labai rimtą pavojų. Ir mes neturėtume mm, žengti šio keliu. Norėčiau į tai atkreipti komisijos, komisijos dėmesį. E, sportininkams skirtas maistas. Aš mm, e, pasakysiu, kad trečiame 29 punktuose e, išdėstos sąlygas, į kurias turėtų atkreipti dėmesį pranešėjas. Reikia E, sieti mm, didesnį dėmesį kreipti į maisto produktus, kurie skirti tam tikroms e, specifinėms setims, tai specifinėms vartotojams ir kurie yra susijęs su mokslinio tyrimų e, rezultatais. Taip pat reikia atsižvelgti į tam tikrų kategorijų vartotojų maistinius poreikius. Mūsų komitetas uh, E, savo e, nuomonėje turėtų kalbėti apie tai, kad reikia užtikrinti teisinį iškumą didesnį, reikia numatyti apsaugos priemonės tiek gamintojams, tiek vartotojams. Ir aš e, manau, kad mes tokiu būdu prisidėsime prie aplinkosaugos komiteto rengiamo pranešimo. Kur yra Dekampos? Obrigado, senhor presidente. Eh, eu Direi che sobre esta matéria quero agradecer. Ačiū ah, pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjų ponui Takolai. Manau, kad e, didžia dalimi galiu suprasti ir paremti komisijos pasiūlymą, tačiau yra kai kurių dalykų, kurie man kelia abejonių. Manau, kad e, mums reikėtų laiko dar šiek tiek pasiaiškinti kai kurios dalykus, pavyzdžiui, dėl maisto be glitimo. Aš norėčiau daugiau informacijos. Pasiūlymas naudingas, reikalingas, atsižvelgiant į pasikeitimus maisto rinkoje. Yra pasikeitę teisės aktai, nuostatos įvairios ad hoc yra priimtos ir tarybos, ir valstybės narys atitinkamai yra sureagavusios. Uh, Taigi labai svarbu galvoti apie tam tikras savokas, kurias galbūt reiktų išimti, kai reiktų galvoti, kaip, apie, kaip reikėtų elgtis su konkrečiamis tam tikromis specifinėmis maisto produktų kategorijomis. Pavyzdžiui, jeigu galėtumėm taip atidžiau panalizuoti kai kurias specifines maisto kategorijas, gal, tai būtų tikrai naudinga maisto pramoniai. Ir reikėtų galvoti apie e, tai, kad reikia išsaugoti bent jau dabartinį vartotojų apsaugos lygį. Ir mūsų piliečių sveikatai turi nekilti pavojus. Teisės aktai turi tai garantuoti ir jie turi būti taip pat paprasčiau įgyvendinami pramoniai. Taigi, galbant apie maisto produktus be glitimo, čia yra tam tikrų argumentų, kuriuos reikėtų pasianalizuoti, pasiaiškinti. 41 mm, 2009 e, metų, tai yra dabar galiojančios nuostatos dėl, teisė, dėl e, maisto produktų beglitimo. Tačiau, aišku, e, gali būti tam tikrų problemų iki įsigalios dabar svarstomos nuostatos. Todėl šiame pasiūlyme Kalbama ir apie, pavyzdžiui, maisto papildus. Ir kalbant apie maisto produktus be glitimo, kurie vartojami kaip maisto papildai, čia gali kilti tam tikrų problemų. Ir aš čia turėčiau bent keletą e, klausimų komisijai, pirmininkai, jau leistumėte. Gal komisija galėtų paaiškinti, ar tas pakeitimas, kurį jie dabar siūlo, reikš iš, išaugusias išlaidas smulkiam ir vidutiniam verslui. Uh, galvojant apie tai, kad jiem reikėtų įsitvirtinti savo pozicijas maisto rinkoje. Ar tai taip pat gali turėti neigiamų padarinių vartotojams? Antras dalykas, galvojant apie tuos mūsų piliečius, kurie tam tikrų sveikatos problemų turi ir jiems reikia valgyti maistą be glitimo, ar jie bus tinkamai apsaugoti, galvojant būtent apie šią rizikos grupę, aš būtent konkrečiai kelių klausimų, nes man kyla tam tikrų problemų kaip nuomonės rengėjai. Man atrodo, šios klausimus reikia išteiškinti. Kolegė Toja. Grazie, prezidentė. Devo... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasakyti visiems kolegoms, nežiūrint jų frakcijų, aš manau, kad tikrai galime paremti bendrą poziciją. Uh, Nes yra tikrai labai svarbus ketinimai e, išsakyti šio pasiūlymų, kad būtų supaprastinti, e, išaiškinti e, teisės aktai, kad visiems būtų paprasčiau, kad būtų tinkama apsauga vartotojams užtikrinta. Čia ir pramonės komitetas, ir vidaus rinkos komitetas, aišku, atitinkamai pažiūrės į šios lasmus gal kiek iš kitos pusės, tačiau labai svarbu turėti omenyje, kad ES rinka vis labiau integruota ir labai svarbu, kad būtų atitinkamai sureaguota į mūsų piliečių sveikatos saugumo reikalavimus. Ir aišku, kuo geriau ta rinka reaguos į tokius reikalavimus, tuo geriau ji veiks, tuo geriau bus jai. Juk nepamirškime, mes galvojame apie mūsų piliečių sveikatą ir saugą. Taigi, turime tikrai tokį pagirtiną tikslą supaprasinti teisės aktus. 2009 metų teisės aktą turiu omenyje. Reikia dar sugrįžti ir prie 2006 metų teisės aktų taip pat. Ar nepabloginsime situacijos kai kuriems labai pažeidžiamiems visuomenės nariams, tam tikrikoms grupėms, pavyzdžiui, motinoms, kurios su krūtimi maitina kūdikius, ar piliečius, kurie turi tam tikrų sveikatos problemų. Ar Ar atsižvelgėme į tai, kad tokių piliečių galimybės rinktis maisto produktus yra pakankamai ribotos? Kartais vienintelis būdas užsit, vienintelė terapija, vienintelis gydimo būdas kai kuriomis lygomis sergantiems asmenims yra nevalgyti tam tikrų maisto produktų. Aš manau, kad tikrai nepalyginsiu to su. Uh, pa, vien tik tai tuo, kad užtenka kartais parašyti, koks yra e, maisto produktas, kokia yra jo sudėtis. Uh, Aišku, tai naudinga tiems piliečiams, kurie sprendžia, ar jie norėtų valgyti vieną ar kitą maisto produktą ar ne, tačiau vien to nepakanka e, specifinėms visuomenės grupėms, kuriems labai svarbu tas pasirinkimas, nes jie kai kurių maisto produktų valgyti tiesiog negali. Uh, ir todėl mes turime garantuoti, kad mūsų piliečiai ir pažeidžiami piliečiai galėtų e, išsaugoti savo sveikatą. Aišku, reikia nepamiršti tokių, pavyzdžiui, piliečių, kurie nori um, atsikratyti viršsvorio ir panašiai, bet reikia nepamiršti ypač pažeidžiamų grupių. Um, Ir todėl reikia galvoti apie atitinkamas valdžios įstaigas, apie atitinkamus mokslinius tyrimus, kurie turi būti atlikti. Ir viskas turi atsispindėti ir teisės aktuose. Mes turime garantuoti maisto saugumą ir mūsų įmonėms tai taip pat bus naudinga, kad jie turės visą aiškumą ir galės atitinkamai pasiremti ir technologijų raidą. Technologijų raidos, inovacijų dėgymas yra labai svarbus ir kasdien juda į priekį Europoje. Uh, Tai labai svarbu, kad mes galėsime padėti mūsų piliečiams e, pagerinti savo sveikatą, o taip pat ir išsaugoti savo sveikatą. Ir aš manau, kad tikrai kuo geresni bus produktai, kuo, mm, pigiau, kuo pigiau bus juos pagaminti, tuo visiems bus naudingiau. Aš manau, kad, na, gal jūs galite nesutikti su manimi, tačiau kai kurios pasiūlymo dalis gali tik pabloginti e, situaciją. Todėl mes turime parengti tokius pakeitimus, kurie išspręstų šias problemas. Tačiau pats tikslas e, supaprastinti teisinės nuostas man, mane labai džiugina. Taip pat ir tikslas pateikti daugiau informacijos dėl mytybinės vertės ir taip toliau. Bet ypač, pavyzdžiui, ką ponė Grostet sakė dėl. Uh, kūdikių ir vaikų, e, jiems skirtų pieno e, mišinių ir kito maisto. Mes turime padėti ir rinkai aukti, pagerindami teisės aktų kokybę ir mūsų piliečio apsaugą. <coughs> Oui, seul... Ponas Odį, norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti, Aš norėčiau ypač akcentuoti problemas, kurias gali sukelti bandymai keisti e, maisto produktų neturinčių glitimo e, paskirstimą. Glit švietimas yra labai svarbus nemažai gyventojų daliai ir jo sukeliamų alergijų skaičius nuolatos auga, tai yra tikrai neraminantis reiškinys ir glitimo sukeliamų lygų diagnozavimas yra labai sudėtingas. Ir vienintelė išeitis sergančiajam laikytis griežčiausios e, e diet, mytybos, griežtą mytybos režimo ir nevartoti glitimo turinčių maisto produktų. Tai yra susijęs su žarnų e, veikla. Taip pat mineralų praradimu kaulinėme audinyje. E, iš tikrųjų reikia reikaling, tam tikros specifinės gydytojo priežiūros tokiais atvejais. Jeigu pritarsime komisijos patiktam pasiūlymui, tai e, tas pasiūlymas galėtų reikšti, kad pacientams taps sunkiau įsigyti glitimo neturinčių maisto produktų. Kai kuriuose valstybėse - Italijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir kitose jau pareikštas pasipriešinimas šiam pasiūlymui, nes jis gali atnešti pasiekmių, nepagidavimų pasiekmių pacientams. Tai susijęs su žmonių sveikate ir kaip ir kiti aš pateikiau pakeitimų, kad būtų uh, užtikrintas tinkamas dėmesys maisto gaminiams be glitimo ir kad būtų užkirstas kelias nepagydavimams pasiekmėms, dėl ko nukentėtų žmonės negalintys valgyti tokių maisto produktų ir tikiuosi, kad e, e, susilauksiu savo pasiūlymo palaikymu. Ačiū, sako pirmininkas. Komisija ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti, prašau. Ačiū pirmininkė. Beros buvo užduota klausimų ir komisijai, į kuriuos norėčiau atsakyti. Bet visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą dokumentą. Manau, jog tai, kad čia pripažįstamas komisijos, pas, pripažįstama komisijos pasiūlymo apreptis yra tikrai džiuginantis dalykas. Noriu padėkoti ir kitiems nariams, kurie pasisakė diskusijų metu. Ir dabar norėčiau pabandyti atsakyti kai kurios iškeltus klausimus, išsklaidyti būkštavimus ir baimės dėl atsirandančius spragų, kaip interpretuojamas tas pasiūlymas. Šiandien išreikštas susirūpinimas, man atrodo, susijęs su ta informacija, kuri buvo gauta tik iš vienos pusės, iš suinteresuotųjų šalių, nes kitos suinteresuotos pusės, kiti vartotojai visapusiškai palaiko šį pasiūlymą. Ir tai tikrai svarbu, nes tas pasiūlymas buvo nuodugniai išnagrinėtas. Kalbu apie vartotojus, kurių nuomonė atstovaujama Europos vartotojų organizacijų biure BEUK. Ši organizacija atstovauja vartotojų vartotojų interesus Europos mastu. Buvo išsakyta mintis, jog šiuo siūlymu įtvirtinamas regresas. Iš tikrųjų taip nėra. Šis pasiūlymas tai teisės raidos horizontalių lygmenių rezultatas. Turiuomenį teisės aktus dėl maisto priedų, taip pat e, vitaminų ir mineralinių medžiagų e, naudojimo maisto produktuose, maisto produktų praturtinimo šiomis medžiagomis, taip pat reglamento dėl maisto dėl teiginių apie maisto produktų naudą sveikatai jis buvo plačiai svarstomas ir visai neseniai uh, patvirtinto reglamento dėl mm, informacijos apie maisto produktus vartotojams. Pradėsiu nuo daugiausiai susirūpinimą keliančio klausimo e, - maisto produktų be glitimo. Nežinau, iš kur atsirado ta mintis, kad esą šiame pasiūlyme e, vartotojų apsauga susilpninama. Noriu patikinti komiteto narius, kad taip nėra. Lygiai taip pat nenumatomos jokios papildomos išlaidos. kalbant apie maisto produktus be glitimo, tai šiame reglamente vienintelis su to susijęs dalykas yra reikalavimai dėl žymėjimo etiketėmis. Kai teiginiai, tai galima žymėti, kad maisto gaminys yra be gluteno, be glitimo arba kad jame yra labai nedidelis kiekis glitimo. Tai yra tokios pat nuostatos, tos pačios nuostatos kaip ir kitose galiojančiose reglamentuose, mes tiesiog jas perkeliame ir pradinėme pasiūlyme paėmėme formuluotę iš uh, reglamento dėl e, maisto produktų žymėjimo etiketėmis, tačiau tuo tarpu buvo patvirtintas reglamentas dėl informacijos vartotojams e, apie maisto produktus ir todėl buvo pakoregavome tas nuostatas. Taigi niekas nepasikeis, vartotojų padėtis visiškai nepasikeis, nepasikeis ir e, gamybos įmonių padėtis. Pone Grostet ypač akcentavo liekninančius produktus. Taryba ir parlamentas 2006-aisiais e, patvirtino reglamentą dėl teiginių apie maisto produktų naudą sveikatai ir ten nurodyta, kad teiginiai apie maisto produktų liekninančias savybės yra priimtini, kad galima e, žymėti, jog maisto produktai turi tokių savybių. Ir Kadangi tokie teiginiai buvo patikti komisijai, juos įvertina Europos maisto saugos e, agentūra, saugumas yra užtikrintas ir galiu Jūs patikinti, kad tokių, teig, tokie teiginiai yra naudojami pagal dabar galiojančią 296 direktyvą. 28, 286 direktyvą. Taigi mes tiesiog nusprendėme įtraukti teiginių sąrašą, bus, kurie bus leidžiami, kurie. Tai ir vienas iš tokių teiginių tai ir yra susijęs su mūsų svarstamu klausimu. Uh, Taip pat buvo išsakytas susirūpinimas dėl maisto produktų, kurie esą pakeičia visos dienos e, reikalingų žmogui medžiagų normą. Tai yra maisto produktai, kurie užtikrintų jums per dieną visų reikalingų medžiagų kiekį. Tai yra labai nekaloringos, ne, neba, ne, neba, nelabai nekaloringi maisto produktai nuo 400 iki 500 kilokalorijų. Noriu jūs informuoti, kad mes klausomės atidžiai, ką sako parlamentas ir valstybės narės ir, ir, kas, ir, ir kur iškyla susirūpinimas. Ir komisija yra pasirengusi svarstyti kai kuriuos savo pasiūlymo pakeitimus, kalbant apie atskiras maisto produktų grupės. Uh, Tačiau mes nemanome, kad, kad sportininkams skirti maisto produktai yra kažkokia ypatinga produktų kategorija. Tai nėra pažeidžiami asmenys ir pažeidžiamų visuomenės žmonių grupė ir mes esame metų, bėgams metam tvirtinę Mm, bandė tvirtinti taisyklės dėl sportininkams skirtų maisto produktų, tačiau mokslininkų teikiama informacija nuolatos kinta ir todėl mes nusprendėme, kad e, turėtumėme ne, nebandyti kišti kojos mokslo pažangai. Ir todėl neseniai paskelbtame sąraše dėl teiginių apie maisto produktų naudą, kuris buvo patvirtintas nuolatinėme komitete ir kurį tą, tą sąrašą jūs gausite ir galėsite nagrinėti, yra ir keletas teiginių dėl, maisto, dėl sportininkams skirtų maisto produktų. Manome, kad, mūsų, kad tas pasiūlymas yra priimtinas ir gali būti patvirtintas. Negrose, dėl jūsų išreikštų minčių mes esame pasirengę toliau svarstyti šį klausimą, tačiau noriu sureaguoti į jūsų teiginį dėl to, kad mums reikia pieno mišinių skirtų kūdikiams, vaikams dėl to, kad reiktų siekti apsaugoti vaikus nuo pesticidų. Aš manau, kad tai iššūkis mišinių ar, ar pieno pramoniai. Nes jeigu jūs sakote tos pramonės atstovams, kad dėl pesticidų kiekio e, tose gaminiuose tas tie, tie pieno gaminiai ne, neprimtini vaikams nuo vienerių iki trijų metų, tai, tai tikrai būtų iššūkis tos pramonės atstovams. Kokiais argumentais jūs grindžiate tokį teiginį? Mes esame pasirengę svarstyti mokslinį inovacijų klausimą, norime skatinti mokslinių tyrimų pažangą, o kalbant apie nepriklausomą ir bešališką vertinimą, aš tikiu, kad Europos maisto saugos agentūra yra nepriklausoma institucija ir kad jos teikiami įvertinimai yra bešališki. Tikriausiai mano pasisakymas turi baigta, baigtis čia, to ir taip padarysiu. Dar kartą, ponė Grostėt. Aš labai greitai dar dėkoju, kad suteikėte man žodį. Nesutinku su tuo, ką nuolat kartojo komisijos atstovas. Taip, reglamentas dėl teiginių apie maisto tam tikras savybės veikia, aš visiškai sutinku sutinku su tuo, bet problema yra ta, kad tas ir kiti reglamentai kol kas nėra įgyvendinami. Visai neseniai buvo balsuota dėl to reglamento, dėl teiginių apie tam tikras savybės maisto produktų. Kadangi tai kol kas negalioja, mes vis tiek turime galvoti, kaip apsaugoti pakankamai vartotojus. Bet reikia galvoti ir apie pramonę, jos apsaugą, kadangi jie turėtų turėti labai aiškę sistemą, kurioje veikia. Mes reikalaujame, kad būtų jūsų pasiūlymą įtraukta e, reikalavimai dėl e, pieno skirto vaikų nuo vienerių iki trejų metų maistui nes e, vaikai yra e, jautresni. Ir e, reikia tos vaikus apsaugoti. Taip pat prisiminkime, kad yra žmonių, kurie netoleruoja glitimo ir laktozės. Taigi reikia tam tikrų griežtų sąlygų ir pieno pramonė turi taip pat labai aiškiai žinoti, ką turi daryti. Reglamentas dėl teiginių, dėl informavimo, e, vartotojų informavimo yra nepakankami. Po 3, 4, 5 metų pasižiūrėsime, kaip viskas veikia, bet dabar turime e, galvoti, kaip nepamiršti tam tikrų gyventojų grupių, kuriems reikia, kurioms reikia konkrečių maisto produktų. Labai ačiū. Ponas Takula, nuomonės referentas, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad galiu pritarti tam, ką ką tik pasakė ponia Grostet. Tačiau mes, kaip sakiau anksčiau, esame tik tai nuomonė teikiantis komitetas. Aplinkosaugos komitetas atsakingas už visuomenės veikatą ir saugą maisto. Taigi jie turėtų daugiausia dėmesio kreipti į tai, kas buvo pasakyta. Taip, reikia apsaugoti vartotojus, reikia, kad jie žinotų, e, iš ko pagamintas maistas. E, glitimo klausimas labai rimtas, kaip sakė komisijos atstovas. Frederik Rys pranešime labai aiškiai pasakyta, kad turi Mm, būti patvirtintas reglamentas šiuo klausimu. Turime 11 metų reglamentą, tačiau man nelabai uh, patinka tai, kad tos taisyklės yra išbarstytos visur. Reikia, kad jos būtų suteltos į vieną dokumentą ir vartotojai turėtų žinoti, ką jie valgo. Moksliniai tyrimai yra nepaprastai svarbus aspektas mūsų komitetui. turime užtikrinti, kad moksliniai tyrimai būtų nešališki šioje srityje. Negalima e, leisti, kad teiginiai, kad būtų daromi neteisingi teiginiai. Ir e, reikia bet kiekvieno teiginio teisingumą e, patvirtinti. Taip egzistuoja įvairūs gamintojai, kurie į nieką nesižvelgdami labai padarė labai paviršutiniškus e, tyrimus, e, teikia įvairiausius teiginius, bet mes turime galvoti, kaip kuo geriau apsaugoti vartotojus. Ačiū už diskusiją, e, ji buvo labai naudinga, mes dar turime šiek tiek laiko iki antradienio pateikti pakeitimams, kad parengtume galutinę nuomonę pagrindiniam komitetui. Kaip sakiau, jau keletą kartų E, bandžiau apsiriboti tik tai tuo, e, kas susijęs su mūsų komiteto prievolėmis. Sausio 17 diena yra terminas pateikti pakeitimams. E, tuo ir baigsime svarstyti šį klausimą. Dabar perėsime prie kito. Tai yra e, kitas posėdis nuo 23 iki 25 sausio vyks. 23 vyks teigiamasis komiteto posėdis, bus išrinktas naujas pirmininkas. 23 sausio, nes Strasbūre vyks rinkimai. Dėkoju ir dirbsime toliau.